nothing, I think. Ah, eccolo qui. Allora, buonasera a tutti. Labadiena visiems. Prieš pradedant darbą norėčiau e, aš jums pateikti keletą pranešimų. Daugelis kolegų turbūt jau tai žinote. Praėjusią savaitę Jaroslėvas Valensa papuolė į nelemtą avariją kelyje ir pateko į ligoninę. Laimiai sakoma, kad jo gyvybei pavojus nebegrėsė, e, nors jo būklė nėra pati geriausia ir aš kaip komiteto pirmininkė nedelsdama jam nusinčiau e, laišką linkėdama pasveikti kuo greičiau komiteto vardu. Ir e, Be abejo, palaikysime labai glaudų ryšį su juo, stebėsime, kaip jam sekasi ir e, pranešime jums apie tai. Dabar periname prie komiteto darbo ir pirmasis klausimas darbo atvarkė šiandien. Posėdžio protokolų tvirtinimas atsiprašau, pirmiau e, posėdžio darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra komentarų, tai darbo tvarkę patvirtiname. Kitas punktas yra posėdžių protokolų tvirtinimas. E, turiu galvoje birželio mėnesio 14-15 dienos posėdį ir liepos 12-13 dienos posėdį. Jeigu niekas protokolui neprieštarauja, sakome, kad jis patvirtintas. Niekas neprieštarauja? Patvirtinta. Toliau e, periname prie pirmininkės pranešimų. Aš norėčiau pristatyti koordinatorių posėdžio rezultatus. Per koordinatorių posėdį aptarėme pirmiausia um, faktų išsiaiškinimo komandiruočio organizavimą Per posėdį birželio mėnesį kalbėjome apie tai, kad reikia surenkti dvi koliones į Berlyną ir į Rumuniją šį rudenį. Sekretariatas pradėjo parengiamuosius darbus ir e, atsirado tam tikrų kliučių dėl mūsų institucijų partnerių tose valstybėse kai e, peržiūrėjome tas kliūtis, tuos sunkumus, nusprendėme atidėti e, kelionė vėlesniam laikui ir į abi valstybės dabar važiuosime 24-25 lapkričio. E, kelionių programa, vizitų programa bus išdalinta per artimiausias keletą dienų, taip pat bus išplatintas ir delegacijų, kurios vyks į atitinkamas šalis sąrašas. Patvirtinome kitų metų posėdžių kalendorių ir galime pasakyti, kad stengsimės apsilankyti valst... tose valstybėse, kurių nesuspėjome aplankyti 2011 metais. Pirmiausia, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, e, palei Čekijos sieną ir Lenkijoje. Komiteto E, posėdžių 2012 metams tvarkaraštį taip pat patvirtinome su viena išlyga. Sakome, kad vasario ir kovo mėnesio posėdžiai e, jų datos susikerta su kitų komitetų posėdžių datomis. Todėl vasario ir kovo mėnesių e, datas galutinai patvirtinsime per kitą posėdį. Komiteto nariai ir koordinatoriai jau gavo programą, kuri dabar yra mm, e, beveik galutinė. Turiu galvoje seminaro, kuris įvyks spalio 6 dieną programą. E, šį seminarą organizuojame Europos komisijos pasiūlymų. Tema e, - pagrindinių teisų hartijos taikymas. Koordinatoriams išplatinau įvairiausių mūsų gautų laiškų kopijas. Laiškų mums atsiuntė ir komisija, ir kitos institucijos. Daugiausiai jie susiję su dar nesureguliuotomis peticijomis. Su tomis institucijomis dabar kartu bandome išspręsti problemas. Europos Ombudsmenas pakvietė mus dalyvauti aštuntajame seminare dėl Europos ombudsmenų tinklų bendradarbiavimo. E, spalio 21 ir 2 dienomis tas renginys įvyks Kopenhagoje. Koordinatoriai nusprendė nusiųsti poną Alkoner ir Iturgais dalyvauti e, tame renginyje, atstovaujant mūsų komitetui. Komisijos nario Potočnik dalyvavimas e, mūsų posėdėje lapkričio mėnesį buvo patvirtintas, be to patvirtinome pirmąjį preliminarios darbo atverkės, e, kurią aptarsime per kitą posėdį, variantą. Tiek mes aptarėme per koordinatorių posėdį, tiek aš turėjau pranešimų apie koordinatorių darbą. Aš įsivaizduoju, kad jūs visi e, koordinatorių posėdžių protokolui pritarsite. Ir periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra šiandienos posėdžio klausimai, esminiai klausimai. Vienas iš svarbiausių klausimų yra aštuntasis e, susijęs su uh, rudųjų lokių apsauga Prancūzijoje. Ta peticija pateikė prancūzijos pilietis Fransuo Arkangelį. Kitas svarbus klausimas yra 13 dėl pagal sutartys dirbančių darbuotojų Europos Sąjungoje. Ir čia yra palikta net keletas peticijų tuo klausimu. Be to keisimės nuomonėmis dėl įturgai pranešimo susijusio su atliekų valdymu, tvarkymu ir vyks diskusija dėl dujotekio Nord Stream Tai yra pagrindiniai mūsų darbo atvarkės klausimai šiandien. Kaip e, visuomet turite sąrašą su rekomendacijomis, ar e, peticijos gali būti paliktos dar kaip neišspręstos, ar jau galima jas e, jūs versmą užbaigti. Ir posėdžio pabaigoje mes nuspręsime, kurios peticijos užbaigiamos, kurios ne, kurias galima įtraukti į protokolą, kurias dar paliekame. Norėčiau priminti, kad Strasbūrė plenarinėme posėdė antradienį po pietų įvyks diskusija apie mūsų komiteto metinę ataskaitą. Todėl aš norėčiau kreiptis į kolegas, kad jie dalyvautų toje diskusijoje ir e, paremtų mane kaip pranešėją. Po to, kai šis pranešimas bus aptartas plenarinėme posėdyje, šiemet nevyks spaudos konferencija, kaip kad buvo praėjusiais metais. Nes atrodo, kad e, Strasbūrė nebus pakankamai žurnalistų. Šiuo metu yra daugiau aktualijų, todėl nusprendėme šiemet paskelbti tik pranešimą spaudai kurį išsiuntinėsime visiems e, žiniasklaidos atstovams. O dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Pradedame diskusiją dėl pirmosios peticijos pateiktos raštu. Ja pateikė Panagijotis Būras, kuris yra Graikijos pilietis, atstovaujantis Megalopolio komunos administracija. Jis skundžiasi dėl Graikijos valdžios institucijų e, nepakankamai taikomų bendrijos atliekų prieimimo į savartinus kriterijų ir tvarkos įgyvenant savartino numatyto įrengti netoli Megalopolio Peloponezės regione Graikijoje projektą. Peticijos autoriaus nėra, todėl iš karto suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui Joanis Puniniotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl šio projekto Meropolėje tai norėčiau pasakyti štai ką. Graikija rugsėjo 10 dieną 2009 metų e, teismas nuteisė Graikiją, e, nubausdamas ją už tai, kad nepakankamai efektyviai tvarkėsi su atliekomis. Ir buvo pasakyta, kad nėra reikiamų įrengimų pavojingoms atliekoms tvarkyti. Tai tam, kad būtų galima prisitaikyti prie šio projekto, Graikija turi tokį įrengimų tinklą numatyti ir privalo laikytis ES teisės taisyklių šioje srityje. Kai dėl Meropolį, norėčiau pasakyti, kad komisija nebuvo informuota nei Graikijos valdžios struktūrų, nei skundo teikėjų dėl to, ar buvo atliktas poveikio aplinkai įvertinimas. Tie dešimt projektų ir toliau taip yra preliminarioje fazėje ir komisija negali išsiaiškinti, ar teisės aktai aplinkosaugos ir tie, ko nors pažeidžiami ar ne. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Bostinaru. Uh, an... Mums jau pažįstamas E, pažįstama tema. Reikia baigti taip elgtis. Europos komisija vėl sako, nėra atsakymo iš kompetitingų Graikijos institucijų. Bet ar jos yra kompetitingos? Nėra atsakymo iš vietos valdžios. Tai aš manau, kad e, aptariant įturgais pranešimą, pamatėme, jog ateityje reikėtų nustatyti labai griežtus laiko apribojimus ir Europos komisijai ir valstybės narėms. Šis klausimas yra gyvybiškai svarbus. Vienintelė išvada, kurią mes gaunam, bet atrodo, kad administracija nei kiek nesuka galvos dėl problemų ir rūpešių, e, nėra, kurie neramina žmonių. Reikia baigti tokią praktiką. Ačiū. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti? Mesėja. Ja, das, äh, das Problem, was sich anschließt, ist ja immer. Kągi, problema, aš äh, sutinku su jumis, yra ta, kad dažnai negaunam informacijos iš valstybių narių. Yra atliekama studija, paskui turime sutikrinti faktus, įvertinti rezultatus. O peticijos pateikimo autoriui e, viskas kitaip atrodo. Jis mato, kaip kas iš tiesų vyksta ir tada kyla klausimas, kam iš vis reikia tokio nagrinėjimo, jeigu e, dar dirbama neteisingai. Reikėtų skatinti Europos komisiją, kad ji užtikrintų, jog informacija valstybės narės pasieks nes valstybėms narėms reikia aiškiau suvokti, kokia iš tiesų yra padėtis ir suteikti tą informaciją komisijai. Mes vėl matome tai, ką esame daug kartų matę. Reikalai e, nekokie, bet veikti dabar jau per vėlų. Manau, kad reikėtų palikti šį klausimą E, neišspręsta, neužbaigti jos svarstymo, nes rezultatų jokių nėra, Europos komisija turėtų pareikalauti, kad Graikija atsiųstų reikalingą informaciją. Salavrakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos e, atstovė. Iš esmės niekas nesikeičia nuo to, ką gavome 2009 m. vasario mėnesį iš jūsų. Uh, informacijos. Aš žinau, kad su Graikijos valdžia buvome susisiekę, šių metų pradžioje mes paskelbėme bendrą sprendimą, e, kurį pasirašė aplinkos apsaugos, sveikatos, socialinės apsaugos, vystimos ir mytybos bei turizmos ministerijos, e, kur ta, ta, ten buvo nustatomos atitinkamo projekto uh, aplinkosauginės sąlygos. Taigi aš norėčiau, kad šis dosie e, dėl šios peticijos nebūtų užbaigtas, paliktų, būtų paliktas atviras. Ir aš norėčiau paprašyti Europos komisijos atstovų, kad jie paprašytų kad būtų atsiusta nedelsiant informacija apie naujausius pokyčius ir kad Graikijai būtų primenta, jog ji turės mokėti baudą dėl vėlavimo. Čia kalbame ne tik apie ekologiją arba padarinius veikatai. Mes e, e, pamažu turime pabrėžti, kad Graikijai bus nustatyta bauda, jeigu ji nesureguliuos e, padėties dėl dabar susidariusių politinių aplinkybių Graikijoje. Aš e, reikalauju, kad būtų suteikta visa reikalinga informacija, apie kurią aš kalbėjau, ir po to mes E, turime pareikalauti, kad e, nebebūtų tokia padėtis kitais metais. E, Taigi šį dosiją paliekame atvirą ir reikėtų pagalvoti apie laiko terminus bei darbo metodiką. Čia Europos komisija tai turėtų apibriežti. Tikiuosi, kad galime gauti greitų atsakymų, nes šis klausimas jau dabar užsitėsi per daug ilgai. Kitas darbo tvarkės punktas, septintas Pranešimas dėl atliekų tvarkymo direktyvos taikymo. Pranešėjas ponas Iturgais Angulio. Gracias, señora presidenta. Eh, señoría... Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Kai e, šis pranešimas dėl e, atliekų tvarkymo direktyvos taikymo E, buvo pateiktas ir kai gavome peticijas, e, aš supratau, kad keletas žmonių, Karolina ir kiti sekretorijate bei APP e sekretorijato žmonės labai daug padirbėjo. Aš noriu jiems visiems padėkoti, taip pat ir kitoms grupėms už paramą mums. Dėkoju padėjėjams, patarėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie šio klausimo sprendimo. Iš tiesų organizavome nemažai posėdžių, kol suderinome pozicijas ir bandėme rasti geriau, geresnį e, šio pranešimo planavimo metodą. Matome, kad vis daugiau peticijų ateina e, šiuo klausimu, tai yra akivaizdu. Taigi daugumoje valstybių vietos administracija nesugeba e, deramai išspręsti atliekų tvarkymo klausimų. Esame prieėmę labai daug priemonių valstybėse narėse, jų viduje, kad būtų užtikrinta teisinės bazės e, taikymas. Žinome, e, mūsų gyvenimo būdas e, sukelia neišvengiamai tokį rezultatą, kad daugybė atliekų susidaro namuose, darbo vietose, pramonėje, ligoninėse. Ir visiems aišku, kad jeigu atliekų klausimą nespręsime, jeigu e, mūsų pastangos šioje srityje nebus prioritetinės, tai padariniai bus labai liūdni. Tai bus susiję ne tik su žmonių gyvenimo gerove, bet ir su mūsų planetos ateitimi ir bendrai aplinka, aplinkos būklė. Vadovaudomis įgautomis peticijomis matome, kad savivaldybių lygių e, keliama labai daug klausimų dėl atliekų tvarkymo. Atliekų tvarkymas tampa rimta politinė bei socialinė problema. Piliečiai tikisi, kad ES priims reikalingus teisės aktus ir išspręs šias problemas nedelsdama. Taigi čia iškyla grėsmė ES teisės aktų patikimumui. Todėl šiame pranešime mes nusprendėme rasti galimų problemų sprendimų, o problemas mums įvardina peticijų autoriai. Sprendimus rasime tik tada, jeigu gerai pritaikysime teisės aktus dėl atliekų tvarkymo mūsų valstybėse narėse. Todėl aš ir sutelkiu dėmesį į švietimo ir informavimo reikšmę mūsų piliečių tarpe šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti, kad kai kurios mūsų parašytos išvados e, pranešimo, šiame pranešime rodo, kad reikia daugiau pažangos atliekos, atliekų tvarkyme ES. Bent jau požiūrėje į jį. Mes keletą kartų prašėme valstybių narių, kad jos įgyvendintų šią atliekų tvarkymo direktyvą. Pirmiausia, turėtų sukurti reikalingus atliekų tvarkymo planus. Ir antras dalykas, turime pripažinti, kad reikia daugiau investicijų, kad būtų sukurta gera infrastruktūros strategija ir reikalingos techninės sąlygos atliekoms tvarkyti valstybėse narėse. Mes bandysime pasinaudoti e, turimomis lėšomis tam tikslui ir galbūt prašysim tiesioginio finansavimo iš Europos investicijų banko. Trečias dalykas - reikėtų surinkti atliekų tvarkymo srityje dirbančių valstybės tarnautojų informaciją. Ir ketvirtas dalykas - reikia e, labiau prisidėti prie E, informavimo apie valstybių narių atliekų tvarkymo planus. Turim išsiaiškinti visus tų planų trūkumus ir pasverti, kiek yra įgyvendinami ES teisės aktai valstybėse narėse. Penkta. Turi būti e, strategija dėl efektyvesnio atliekų tvarkymo. Tai sukuria daug darbo vietų ir leidžia net padidinti atlyginimus. Jeigu piliečių ekologinis samoningumas bus didesnis ir jeigu žmonės supras, kad tai gali atnešti naudos jiems patiems, mes galėsim pasiekti labai pozityvių poslinkių. Šeštas dalykas - pranešime yra kalbama apie poveikio vertinimo teisingai ir visapusiškai įgyvendinimą. Turiu galvoje aplinkosaugos e, e, problemų įvertinimą ir e, taikymą ir autorizavimo procedūras aplinkosaugos rytyje. Septinta, prašome valstybių narių, kad jos užtikrintų, jog yra e, atliekamas poveikio aplinkai vertinimas prieš priimant bent kokį sprendimą e, statyti, pavyzdžiui, naujas atliekų tvarkymo e, įmonės. Tai turėtų būti privaloma ateityje. Aštuntas dalykas, aš esu įtikinęs, kad dialogas su vietos valdžia, privataus sektoriaus atstovais ir žmonėmis yra geriausias būdas uh, E, išspręsti konfliktus. Taip pat reikėtų iškelti atliekų tvarkymo prioritetus. Be abejo, daug dėmesio reikia skirti skaidrumui ir informacijos teikimui. Devinta. Mes prašome, kad Europos komisija aiškiau pasiūlytų konkrečius veiksmus savartynuose, kad mes galėtume uh, E, užtikrinti, kad nebus grėsmės žmogaus veikatai, e, gyvybei ir aplinkai. Visą tai turi būti daroma laikantis subsidiarumo principo. Prašome Europos komisijos garantuoti, kai tik tai įeina jos kompetencija, kad e, bus visapusiškai laikomasi procedūrinių reikalavimų pagal ES teisę. Pirmiausia, turi būti teisingai taikoma E, poveikio dėl aplinkosaugos vertinimo e, sąlygos, kad būtų tariamasi su visuomenė, kad būtų stengiamasi apsaugoti gamtą ir e, kultūrinį paveldą, gamtos ir kultūrinį paveldą. Iš mūsų pusės atrodo, kad yra labai svarbu aiškiai suprasti, kokie E, yra atliekų tvarkymo priimtinumo kriterijai, projektų priimtinumo kriterijai. Ir paskutinis dalykas, turėtume užtikrinti, kad būtų suvokiama, jog bus taikomos baudos žmonėms, kurie e, nelegaliai e, išmeta toksinės ir pavojingas atliekas, ypač tokias atliekas. Ir e, tam, kad būtų kompensuota padaryta žala, bus naudojamas principas, jeigu terši, tai ir moki Taigi, ponė pirmininkė, visa tai, ką aš dabar išvardinau ir aišku viskas, kas yra surašyta pranešime, atspindi, jog šis pranešimas Europos parlamento akise yra nepaprastai reikšmingas, ypač peticijų komiteto akise. Mes tiek daug peticijų gauname ir gaudavome būtent šiais klausimais. Aš dėkoju kolegoms už visus posėdžius, e, kuriuose jie dalyvavo, už visas e, galimybės, kurias mes išnaudojame. Dėkoju sekretoriatui, kad galėjome gerai išanalizuoti šį pranešimą ir priimti reikalingus pakeitimus. Galiausiai tas e, dokumentas pateks į gruodžio mėnesio plenarinį posėdį. Ir aš tikiuosi, kad iki gruodžio mėnesio parengsime tokį dokumentą, kuris būtent atspindės mūsų poreikius. Peticijų komiteto pranešimas turi apimti visus ES e, skundus ir kritiką. Ačiū. Ačiū. Turgai už atliktą darbą. O dabar žodį suteiksiu e, dėdė Kastilijo komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Dirbu C2 skyriuje, kuris užsieima atliekų tvarkymo klausimais. Su didžiuliu sudomėjimu analizavome pranešimą. Pranešime iškeliama visai lė klausimų, kuriuos mes gerai žinome dėl tinkamo atliekų tvarkymo ES, laikantis ES teisės aktų ir atitinkamos politikos dėl, atliekų, e, dėl išteklių efektyvaus naudojimo. Deja, atliekos vis dar švaistomos ES. Ir čia yra didžiulis potencialas valstybėse narėse, kuris yra nepanaudotas dar, um, perdirbti atliekas, o nekrauti į savartynus. Aišku, antrinis panaudojimas, perdirbimas turi atitikti visus reikalingus standartus ir turi būti pasinaudota reikiamomis technologijomis. Tačiau ES matome labai didžiulius skirtumus tarp valstybių narių situacijos. Uh, apie 60 procentų valstybių narių vis dar komunalinės atliekas veža į savartynus. Tik tai šešios valstybės narės daugiau kaip 50 procentų komunalinių atliekų perdirba. Tai būtų Vokietija, Austrija, Niderlandai, Švendija, Švedija, Belgija. Dar penkios valstybės, Junktinė karalystė, Italija, Italija Prancūzija ir Luksemburgas daugiau degina atliekas, mažiau veža į savartynus, kažkiek dar ir perdirba. Taigi turime tokios situacijos skatinti didesnį bendradarbiavimą ir iš komisijos požiūrio taško tai yra labai svarbu. Apie 20 procentų su aplinka susijusių pažeidimų yra susiję būtent su atliekomis. Um, Pone Turgais labai išmintingai kelia tos klausimus ir akcentuoja jų svarbą. Mes taip pat suprantame, kad kai vairiose peticijose ir skunduose, kurias pateikia piliečiai mums, dažniausiai kalbama apie to, tokius atvejus, kur iš tikrųjų um, š, mūsų daug darbo yra sunaudojama tiek parlamento, tiek komisijos uh, lygių Aišku, niekas nenori, kad šalia jų namų įsikurtų atliekų tvarkymo įmonė, tačiau kadangi atliekos yra gaminamos, jas reikia ir perdirbti. Be abejo, tokios įmonės turi um, laikytis visų reikalingų standartų ir reikalavimų nustatytų ES teisės aktuose. Noriu pabrėžti, kad daugeliu atveju peticijų teikėjai kreipiasi Europos parlamentą kaip į pirmą instanciją tai aišku, jie e, naudojasi savo teise, tačiau vis tik tai patartina būtų visų pirma kreiptis į vietos valdžią, regioninę valdžią, e, netgi nacionalinius teismus, pavyzdžiui, ar kitus e, kelius išnaudoti prieš tai. Taip pat žinau, kad daugelie peticijų uh, keliami klausimai, kuomet pasiekia mus projektai vis dar yra įgyvendinimo etape. Daugeliu atveju dar netgi um, leidimai nebūna suteikti atitinkamų uh, institucijų ir dažniausiai peticijos yra susijusios su uh, savartinu ar atliekų deginimo įmonių uh, statymų um, kūrimu ir taip toliau. E, tas peticijas pateikia vietos gyventojai. Tačiau komisija e, tame etape dar neturi e, teisinės kompetencijos nustatyti ES e teisės aktų pažeidimą. Todėl dėje mes turime laukti, kol projektas bus iki galo gyvenintas ir tik tuo met mes galime įsikišti. Pabaigai noriu pristatyti mūsų prioritetą dėl atliekų tvarkymo direktyvos buvau atsakingas už savartynų direktyvą, taigi aš puikiai suprantu mm, visą tą problematiką. Dabar aš esu atsakingas už atliekų direktyvą, taigi darbo čia yra labai daug. Direktyva turėjo būti perkelta iki 2010 m. gruodžio valstybėse narėse, tačiau perkelimo į nacionalinius teisės aktus situacija yra labai prasta. Taigi mes visų pirma stengsimės atkreipti dėmesį ir imtis visų reikiamų priemonių, kad visos 27 valstybės narės laikytųsi vienodų taisyklių labai svarbu yra pabrėžti, kad problemai įveikti e, reikia visų pirma surinkti reikiamą informaciją. Mums reikia ne vien tik tai Eurostato statistikos, mes norime pirštų durti į e, tikrai problemos esmę. Mums reikalinga taip pat ir visų institucijų, pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūros pagalba, e, kaip Žurgais minėjo. Mums reikia tinkamos informacijos. Taip pat reikia tam, kad būtų galima pagrindų direktyvos dėl atliekų tvarkymo gyvenimą stebėti, mums reikia žiūrėti į visas esamas priemonės ir taip pat atliekų tvarkymo įmonių darbą. Mes visi žinome, kad aišku visi planai surašyti raštu atrodo gražiai, tačiau kuomet pažiūri, kaip jie įgyvenami realybėje, tai a, dažnai situacija nėra tokia graži, todėl labai svarbu dėmesį skirti tam, kaip yra taisyklės įgyvendinamos praktikoje, kaip yra laikomas reikalavimu. Ir tie atliekų tvarkymo planai e, kurie gyvendinami valstybėse narėse, kurios dar mm, nėra pačioje geriausioje situacijoje, tai yra tos grubiais 16 valstybių, kurios nėra pasistumėjusios pakankamai prieki atliekų tvarkymo srityje, būtent mm, susiduria su didžiausiamis problemomis ir jos privalo 2013 metų gyventi visas priemonės. Aišku, mes ir mes tenksimės daryti spaudimą, kad tos programos būtų parengtos ir įgyventos kaip galima greičiau. Mes visi, manau, galime sutikti, kad e, geriau yra imtis prevencijos, nei po to taisyti patį. Kaip jau sakiau, labai svarbu yra kurti um, visus mechanizmus, kad sukauptumėm reikalingą informaciją ir tam mes norime sukurti komisijos, Eurostato, EEA, Europos aplinkos agentūros ir GSR E, bendrą struktūrą, keturių šitų institucijų struktūrą, kad galėtumėm dirbti kartu. Toliau komisija stengsis e, paskatinti valstybės narės keistis informaciją, sudaryti palankę aplinką tam. Stengsimės kad valstybės narės suprastų tinkamai, ką reiškia visos teisinės nuostatos ir aišku, mes tam pritaikysime ir rekomendaciją ir, ir vairias kitas galimas priemonės. Tai tiek kol kas. Ačiū. E Ačiū komisijos atstovui. Labai norėčiau pabrėžti, mm, kad yra tam tikra tokia prieštara komisija kaip ir ragina, kad piliečiai aktyviai dalyvautų visose procesuose. Tai reikštų, kad piliečiai daugiau naudotųsi savo teisėmis. Kita vertus, komisija e, čia mūsų komitete kaip ir patarė piliečiams uh, palaukti visų pirma, pasinaudoti visais nacionaliniais kanalais, spręsti problemas ir tik po to kelti tą problemą ES lygmenių, kuomet jau situacija labai e, toli pasistumėjusi į priekį. Štai kampanijos atveju viskas nuėjo pernelyg toli ir po to problematika buvo tokia kompleksiška, kad galų gale išspręsti tą problemą buvo pernelyg sudėtinga. Galbūt vėliau jūs galėsite atsakyti tokį mano klausimą, bet kol kas aš suteiksiu žodį ponė Merkis. So much, uh... Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju už pran, išsamų pranešimo pristatymą, dėkoju komisijai. Tikrai atliekų tvarkymo klausimai yra labai aktualūs visai Europai ir mūsų komitetui taip pat. Taigi labai svarbu gauti tinkamus atsakymus. Aš visiškai pritariu e, pranešėjai, kad reikalingas planas, kaip spręsti tas problemas ir labai svarbu, kad ES teisinių nuostatų būtų laikomasi. viskas yra kaip ir akivaizdu, kad įstatymų turi būti laikomasi, bet tuomet ir uh, e, išriškėja ta problema, o kodėl tada reikia tai akcentuoti, tai dar kartą kartoti, kad tų įstatymų turi būti laikomas. Ar peticijų komitetas turi e, dar kartą pabrėžti, jog um, turi būti laikomasi visų europinių uh, teisės aktų, kurie galioja. Taigi, uh, Manau, kad tai pabrėžia, koks yra svarbus atsakymas tiems, kas teikia peticijas. Aš norėčiau pasakyti, pasakyti pranešėjai, kad iš tikrųjų pranešimas nėra peticiją komitetui. Mes neturime peticijos siūsti komisijai, mes turime kitų galingesnių priemonių, kurias galime panaudoti. Todėl aš sakyčiau, kad šiame svarbiame pranešime turime aiškiai pateikti atsakymą piliečiams dėl to, kas bus e, padaryta dėl e, jų peticijos. Formatas turi būti labai aiškus. Kai gauname peticijas, ką darome? manau, kaip mes elgsime su tomis peticijomis turi būti labai aiškiai pasakyta. Taigi mes turime aiškiai pasakyti, kad mm, mes reikalausime peticijos sprendimo per tokį ar tokį laiką. priklausomai e, nuo e, problemos sudėtingumo ar e, komisijos kompetencijos mes turime aiškiai pasakyti, ar reikalausime, kad būtų pradėta procedūra dėl teisės akto pažeidimo. Tai yra, turi būti labai aiškus planas pateiktas, kokiu žingsniu imsimės tokių peticijų atveju. Kiekvieną kartą mes gauname vis daugiau ir daugiau tokių peticijų, todėl labai svarbu prieiti prie pačios reikalo esmės, kodėl mes gauname tiek daug tų peticijų. Todėl, kad nesilaikoma teisės aktų, todėl, kad piliečiai nerimauja dėl e, teisės aktų gyvendinimo ir priimamų sprendimų, jie nerimauja dėl skaidrumo. Pavyzdžiui, ar savartinas, ar e, atliekų deginimo įmonė, kuri statoma visai prie jų namų, ar, ar kiek toliau nuo jų, ar yra statoma laikantis visų reikalingų nuostatų jiems trūksta informacijos. ir jie yra, piliečiai jaučiasi neįtraukti į procesus ir to visus sprendimų prieimimo procesus, negauna reikiamos informacijos ir todėl jie pyksta, aš manau, visiškai teisingai. Atliekų reglamentai yra aiškiai pasakyta, kad įmonė privalo pasirūpinti, padengti visus tinkamo gyvendinimo kaštus. E, čia tikrai neturi būti pasikliaujama vien tik tai kažkokiais tai e, išorniais finansavimo šaltiniais, kurie turėtų padengti atliekų tvarkymo visą kainą. Tai manau, kad tai yra esmė. Ir mes gal neturėtumėm vien tik tai galvoti, kad Europos investicijų bankas suteiks tiesioginės investicijas. Ir struktūriniai fondai tai irgi yra laikinas sprendimas, kaip kad mes matome kampanijoje ar kitose regionuose. Manau, kad tikrai mm, įdomios yra jūsų pasiūlytos naujos idėjos, pavyzdžiui, dėl žymėjimo spalvomis. Manau, kad iš tikrųjų yra aplinkos komitete gali būti svarstomi šie klausimai, tai galėtų būti juktinis galbūt kreipimasis, gali būti galbūt galvojama ir apie kitas priemonės, kurios duotų greitesnio poveikio. Pavyzdžiui, kiek valstybės tarnautojų reikia, kad būtų gyvendinti tie teisės aktai dėl atliekų tvarkymo, nes ką mes matome Italijoje, tai yra iš tikrųjų nesibaigiantis ginčiai, kovos tarp valstybės tarnautojų, visiškai nesprendžiant tų klausimų, kuriuos mes tikimės, kad jie išspręs ar kuriuos jie patys turėtų išspręsti. Rezultato nėra, taigi kokio modelio reikėtų laikytis. Aš visiškai pritariu Jums, kad reikia labiau įtraukti Europos aplinkos agentūrą. Tai turi būti irgi direktyvos įgyvenimo dalis, turi būti tam tikras mandatas šiai agentūrai numatytas. Dėl e, atliekų deginimo įmonių aš negalvoju, kad jos pačios savaime yra problema, kad jos netinkamai naudojamas. Problema, manau, yra, yra dėl informacijos, kaip viskas daroma. Tad visų pirma, reikia užtikrinti skaidrumą ir manau, kad tai turi būti jūsų pranešimo esmė. Dabar dėl pavojingų atliekų E, Šiuo klausimu peticijų, man atrodo, nesame gavę daug, bet galbūt ateityje situacija pasikeis. Kol kas galbūt tai nėra didelė problema. Man atrodo, kad tai pavojingo atliekų deginimas galbūt nėra tokia tokia didelė problema. Bet vėlgi skaidrumo trūkumas, dialogo su piliečiais e, nebuvimas vėlgi kelia e, labai rimtų problemų. Ir aišku, tai irgi reikėtų sieti su netinkamu teisės aktų gyvenimu. Mėly kolegos, kurie dirbate šio klausimo, aš manau, pritarsite, kad klausimas yra labai svarbus, kadangi atliekos yra ateities e, išteklius. Iš tikrųjų, mes turime perėti prie atliekas perdirbančios visuomenės ir galbūt mes galėtumėm pasinaudoti šiomis peticijomis ir būtent um, išryškinti mūsų um, modelį. Galbūt tai tikrai galėtų būti um, veiksmai ateičiai. Grazie, kolega Martinės. Ačiū, panas Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, kadangi tai, ką ketinau sakyti, jau buvo pasakyta ir tą padarė kolegė Merkel. Norėčiau pridėti vis tik porą detalių. Pirmiausia, sveikinu kolegą Iturgais. Manau, kad jis atliko didžiulį darbą, rimtą darbą. Parengtas pranešimas iš tiesų yra labai naudingas. Turime pranešimų, kurie būna naudingi, prestižiški, tačiau juose nepateikima konkrečių siūlymų, o šiuo atveju viskas visai atvirkščiai. Turime konkrečių siūlymų. Čia svarbus yra, manau, galva du dalykai. Reikia pabrėžti šio klausimo susijusių atlikų tvarkymų prioritetinį pobūdį. Reikėtų dėl šio pranešimo diskutuoti plenarinėme posėdėje. Tai turėtų būti diskusijos iš esmės, remiantis nauja procedūra, kurią patys ir įdėgiam. Mes dabar matome, kad turime visą eilę pranešimų, kadangi vieningai balsavome komitete ir dėl tų pranešimų buvo balsuota be jokio papildomo pranešimo teikimo ir komentavimo. Visi supranta, kokios svarbios yra šios mūsų šiandieną čia minimos temos. Pranešėjas dirbo tikrai iš pėties, E, lygiai taip pat kaip ir šešėliniai pranešėjai, reikėtų šios temos svarbą dar labiau pabrėžti ir nagrinėti šį klausimą plenarinėme posėdėje su diskusijomis. Šis pranešimas, kaip jūs kur, yra labai svarbus. Yra numatomos tam tikros gairės, orientyrai, kurių tikslas yra reorganizuoti mūsų komiteto darbą, padaryti jį efektyvesnį. Kontekstasgi tam yra susiklostęs labai rimtas. Šiandien galima tokią svarbą temą pasiekti konsensuso. Kitaip tariant, įvairios e, skirtingos frakcijos, skirtingi deputatai šio komiteto, manau, gali rasti bendrų sąlyčio taškų. Mes tą pamatėme, visi dėjome pastangas, ponia Merkis pasakė svarbės pastabas šiuo klausimu ir norėčiau ir aš pasakyti tai, kad mūsų komitetas turi grįžti prie savo tikslų, prie savo darbo metodų, kitaip tariant, dirbti piliečių labui. Nereikia čia tiesiog e, imituoti kažkokių judesių, bet svarbu, kad dirbtume piliečių labui. Manau, kad šiuo atveju šis pranešimas yra e, einantis teisinga linkme. Žydit minėjo e, tai, kad šioje srityje yra daug peticijų sulaukta, dėl to, kad klausimas labai jautrus, visi tą suvokia. E, nes tarša tęsiasi, tai vyksta ir toliau. Nėra tokio bendro pilietiško supratimo apie tai, kad e, tarša turi būti mažinama. ES yra tokių didžiulių, didelių svarbių valstybių, kur, pavyzdžiui, yra uždrausta prekybos centruose dalinti plastikinius maišelius. Tai yra, sakyčiau, rimta pažanga. Nepaisant to, tarša tęsiasi toliau. Taigi reikalingos papildomos pastangos, reikia šviesti žmonės, šviesti mūsų vaikus ir piliečiams aiškinti, kad kiekvieną kartą, kai teršiame, tai to, kiekvieną kartą mūsų visuomeniai kūrėme naują labai sudėtingą problemą. Mūsų visuomenė turi žinoti, kas yra kaltas dėl vienos ar kitos taršos. Nėra ko skūsti dėl taršos, jeigu patys teršiame. Tai yra tie klausimai, kurie turės diskusijų metu plenarėme posėdėje būti papildomai paminėti. Ačiū, poniai pirmininkė, sveikinu kolegą Karlos ir manau, kad galime pažengti teisingų sprendimų, kurie su jums šiame prašyme linkme. Dėkuoju, ponas Jan. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų į Turgais. nes jis tikrai labai puikiai padirbėjo, tikrai labai puikiai išanalizavo situaciją ir padarė geras politinės išvadas. Manau, turėtumėm ne vien tik tai patvirtinti šį pranešimą plenarinėme posėdėje, bet turime dar jį ir diskutuoti. Aš manau, kad labai svarbu, kad um, išgirsta būtų šita tema, tad labai verta būtų diskutuoti šią klausimą. Norėčiau išsakyti keletą pastabų. Kolegė Merkis jau užsiminė apie tai, ką aš norėjau paminėti. ES turime ES teisės aktus ir tiesiog tikimės, kad valstybės narės juos paprasčiausiai įgyvenys. Tai yra tarsi normalus dalykas negaliu važiuoti degant raudonam šisoforo signalui. Tai toks yra įstatymas ir viskas aišku. Tačiau matome tokią situaciją, kur nepaisoma tų teisės aktų, įstatymo nepaisoma. Kitaip mes to peticijų juk negautumėm. Taigi, kai priimame teisės aktus, metus ES lygmenių yra numatomas prieinamasis laikotarpis. Tai yra racionalu, išmintinga, kadangi valstybės narės e, turi prisitaikyti prie naujų e, nuostatų, tad joms reikia laiko. Tačiau, kuomet gauname e, peticiją ir mes kreipiamės į komisiją, prašome atsakymo. Jeigu vis dar yra prieinamasis laikotarpis, tai mm, aišku, mes tikimės, kad Pasibaigus prieinamajam laikotarpiui visos teisinės nuostatos bus perkeltos ir problema išsispręs. Tačiau matome situacijų, kuomet taip neįvyksta. Taigi reikalinga gal numatyti kažkokią tai pagalbą, kažkokias tai priemonės, nes ne visuomet gali tikėtis, kad baigusis terminui e, viskas bus perkelta, viskas bus įgyveninta. Daug dalykų turi būti padaryta regioninių lygmenių, vietos lygmenių, ne vien tik tai centrinių lygmenių. Dažniausiai juk vietos ar regioninė valdžia ar atitinkama tam tikslui įkurta institucija turi atlikti vieną ar kitą pareigą. Taigi galbūt reikėtų renkti išvažiuojamosius vizitus, kad galėtumėm išsiaiškinti vietoje, kodėl nevyksta viskas taip, kaip turėtų. Galbūt iš tikrųjų stinga pagalbos, galbūt stinga ir monitoringo. Tad reikėtų išsiaiškinti, kodėl viskas vyksta taip. Šiandien tikrai matome, jog labai trūksta informacijos. Ta situacija aiškiai reikia spręsti kuomet gauname peticiją, skundą dėl kažkokios problemos ir net ir komisija negali tinkamai atsakyti, aišku, kad tai yra nepriimtina situacija. Jeigu peticijos pateikėjai išdėsto problemą ir komisija užprašo kažkokios tai informacijos, turi komisija ir gauti tą informaciją, kuri jai yra reikalinga. Dažnai ta informacija dėja komisijai nėra perdodama. Regionai ar apskritis tos informacijos galbūt ir turi pakankamai, tačiau jos neperdo komisijai. Kartais žalos aplinkai nebeįmanoma ištaisyti po to, kai jau yra padaryta. Atliekų tvarkymas tai yra vienas iš elementų ir tikrai požiūrį reikia iš esmės pakeisti. E, manau, kad tikrai galime pasidžiaugti e, jūsų parengtų pranešimų. Jūs labai puikiai padirbėjote ir tikrai labai raginčiau dar ir diskusiją surinkti. Prezidentė. Aš Bastinaru. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi mūsų kolegos ir vicepirmininko pono Turgais atliktų darbų. Bet norėčiau dabar perėti prie praktinių išvadų patvirtintas šis pranešimas taps teisinė priemonė, kuri leis pakeisti esamą situaciją. O esama situacija yra nepriimtina. Mes tik kalbėjome apie Mekalopolį ir nustatėme, kad tikrai situacija yra visiškai nepriimtina. Tačiau mes nieko negalim padaryti. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad Europos komisija, Europos aplinkos agentūra galėtų realiai situaciją pakeisti. Turime daug tokių atvejų, kur piliečiai ar vietos bendruomenė yra įtraukiami, su jais konsultuojamasi, įgyvendinant um, atliekų tvarkymo projektus. Pavyzdžiui, lankėmės Bulgarijoje, matėme, kaip viskas formalizuota ir situacija yra visiškai prasta, kadangi matėme, kad netgi žmonės, kurie išsako priešingą nuomonę, net neįleidžiami į konsultacijų um, posėdžių sales. Aš esu tikras, kad ir mano šalia Rumunijoje yra taip pat. Taigi, turime imtis visų reikiamų priemonių, kad strateginis poveikio aplinkai vertinimas būtų atliktas deramai. Uh, turime nepamiršti, kad yra daug pramoninių atliekų, kurios yra toksiškos, pavyzdžiui, cienido gamybos atliekos. Tokiu atveju, atveju poveikis aplinkai turi būti labai griežtai įvertintas. Ir, e, Labai teisingai e, buvo pasakyta, kad Europos komisija ir Europos aplinkos agentūrai turi būti suteikti visi reikalingi įgaliojimai, kurių jie dabar neturi, kad jie galėtų vietoje nuvykti išsiaiškinti, kokia yra situacija ir kad galėtų imtis priemonių dar prieš tai, kai e, patvirtinamos visos poveikio aplinkai vertinimo išvados, nes kitaip viskas yra tik tai uh, beletristika ir iš esmės. Uh, sukūriamos prielaidos uh, katastrofoms. Dabar vėlgi sugrįžtų prie megalopolio pavyzdžio. Būtina užtikrinti, kad būtų pateikiama teik, tinkama informacija iš vietos nacionalinės valdžios komisijai, manau, kad turi būti netgi nubriežti aiškus terminai, per kuriuos atitinkamos valdžios, vietos valdžios, regionės ar nacionalinės valdžios institucijos privalo pateikti reikalaujamą informaciją. Ir jeigu jos nesilaiko tų reikalavimų, aš manau, kad privalėtų būti numatyto net ir sankcijos. Priešingų atveju a, nieko nepakeisime kai kuriuose valstybėse narėse. Ir paskutinis dalykas, turime labai propaguoti uh, atliekų perdirbimą. Mili kolegos, Kinija perdirba iš Japonijos ir Pietričių Azijos atvežamas atliekas. Žinome, jog Kinija turi labai rimtų problemų susijusių su tarša, tačiau dabar jie sukūrė ištisą pramonės šaką, atliekų perdirbimo šaką. Komisija minėjo val, kelias valstybės narės, kurios yra tikrai labai kompetitingos atliekų perdirbimo srityje, tačiau visos kitos labai smarkiai atsilieka. Mes turime labai remti atliekų perdirbimą, nes be perdirbimo mes tikrai neišspręsime problemos, ką daryti su besikaupiančiomis atliekomis. Neišspręsime taip pat ir taršos problemos. Todėl, manau, reikalingi labai griežti uh, išsamus kriterijai vietos regioniniai ir nacionaliniai valdžiai, kad tikrai būtų viskas uh, aišku, kad tikrai visi žinotų, kodėl negalima elgtis taip ar kitaip. Labai sveikinu tai, ką pasakė kolegė Žiūdit Merkis ir kiti kolegos. Esu tikras, kad kartu su Europos komisija mes sugebėsime tinkamai pakeisti teisės aktus tam, kad direktyvos įgautų reikalingą galę ir mes realiai išspręstumėm šias problemas. Ačiū. Salavrakus. Salavrakus. Ε, e, κυρία Πρόεδρε, η έκθεση είναι τόσο καλή που φοβάμαι ότι πρέπει να πάρουμε. Pone pirmininkė, šis pranešimas yra toks geras, taip puikiai parengtas, kad būtina imtis priemonių, kad tos rekomendacijos galiausiai būtų gyvendintos. Tekstas puikus ir yra laikas jį imti taikyti. Čia kalbame apie ypač svarbę problemą, kuri yra susijusi su įvairiais interesais pramonės, tiek vyriausybių lygmenį. Būtent dėl to turime atsižvelgti į tai, kaip iš šio klausimų sprendimo reaguoja visuomenė. turime pasiūlyti ir papildomų priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, peticijų komiteto įgaliojimų išplėtimas. Galbūt būtų ir kokių nors kitokių minčių. Tokių, pavyzdžiui, kaip įvairių studijų rezultatų tikrinimas mūsų komitete. Iš savo šalies patirties galiu pasakyti, kad jei kažkas kreipiasi į teismą pranešdamas vienus ar kitus faktus, tai paskui reikia bent kokių penkių metų, kad teisingumas atrastų problemos sprendimą. Tačiau kartais ties sprendimų prieimimas užima penkerius metus, o tuo tarpu negalima palikti visuomenės interesų tą laikotarpį likimo valiai. Turi būti rasti sprendimai laikantis galiojančias taisyklės, turi būti priimti tokie sprendimai, kurie visuomeniai nekeltų jokios rizikos. Norėčiau pasidalinti kai kuriais iš savo pamastymų. Išsakyti jos pranešėjų ir jis galbūt galės įtraukti mano pastabos į savo pranešimą, kad šis pranešimas būtų dar geresnis, efektyvesnis. Dar kartą sveikinu pranešėją. Pirmininkė, ačiū. Ačiū visiems kalbėjusiems diskusijose kolegoms. Regis daugiau norinčių pasisakyti nebėra. Pakeitimus galima teikti iki antradienio 13 valandos. Jūsų siūlymai galės taip pat tapti pakeitimais ir tuo būdu mes padėsime kolegai į turgais. Jis galės užbaigti tą didžiulį darbą, kaip jūs ir minėjote, tai iš tiesų yra didžiulis darbas. Mes, aš tikiuosi, galėsime plenarinėme posėdėje diskutuoti dėl šio dokumento. Ir manau, kad jokių pastabų didesnių nėra šiai temai. Na, aš manau, diskusijos plenarinėme posėdėje tikrai šiuo klausimu vyks. Sustiksime gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje šiam tekstui svarstyti. Pone Iturgais, ar norėtumėte apibendrinti? Ponas Iturgais, ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms, kolegoms, kurie įnešė didžiulį indėlį. į tai, ką aš paminėjau pranešime. Pradėsiu nuo pabaigos ir grįžti prie to, ką sakė ponas Alafrankos. Aš pasižymėjau kolegų išsakytas mintis ir nebejotinai įtrauksiu jas į pranešimą. Tačiau, kaip sakė ponė pirmininkė, ar kai kas iš kolegų, kurie žino, iki kada galima pateikti pakeitimus, tuose pakeitimuose galbūt galės atsispindėti šiandien išlaik, išsakytos idėjos. Tikiuosi, kad jūs pateiksite pakeitimą, o paskui galėsime diskutuoti, o aš pasitengsiu į savo pranešimą įtraukti. Priešingai negu kitų kolegų, manęs įtikta trikdo tai, kai teikiami pakeitimai dokumentui, kurį aš parengiau. Manau, kad tekstą renkti yra įdomus darbas, naudingas darbas ir aš niekiek nesižeisiu ne dėl vienos iš kolegų pastabų. Noriu padėkoti ir komisijos atstovui, kuris sakė, jog 16 šalių tebelieka probleminės. Kaip teisingai paminėjo ponė Merkis, peticijų teikėjams kyla problemų ir turime pirmiausia jų interesais domėtis, o ne Europos reikalais. Jeigu kažkur susiklosto skandalinga padėtis, chaotiška padėtis susijusius su atliekų tvarkymu, tai tuomet yra būtina veikti nedelsiant. Kodėl iki tol, iki pranešimų parengimų nebuvo tai daroma, galima iškelti tokį klausimą. Gal mes dėl to esam kaltinis, mes turėjome čia peticijų ir aplinkosaugos komitete ir dar kažkur kitur turėjome imti šios temus nagrinėti ir manyčiau, kad jau būtų sureaguota anksčiau ir ko gero efektyviau. Pone Merkis irgi sako, kad labiausiai, labiausiai reikia rūpintis peticijų teikėjų interesais. Be kita ko, jis sako, jog reikėtų įdėkti sistemą ar tam tikrą komandą sukurti. Pavyzdžiui, aukiant pranešimas dėl urbanistikos klausimų irgi reikalautų panašaus sprendimo. Mes e, diskutavome daug kartų. Ponas Pikelanas ir ponas Martinėsas labai aiškiai dėstė savo poziciją. Neužtenka likti tik prie diskusijos, reikia ir reaguoti turime aplikosaugos problemų, turime įstatymų, reikia pranešimų, kurie padėtų siekti pažangos. Kitaip tariant, reikia numatyti efektyves priemonės mūsų aptė. Na ir čia jūs taip pat pasakėte ir vieną labai akivaizdų dalyką. ES teisės aktų yra nesilaikoma. O kadangi jų nesilaikoma, tai nutinka tokių dalykų, kokie yra nutikę ir kitose valstybėse. O nukenčia vietiniai žmonės pirmiausia. Ponas Bostinaru, man atrodo, paminėjo šį klausimą, nors dabar jis jau išėjęs. Na, jeigu įstatymų nesilaikoma, reikia imtis priemonių, sankcijų, reikia parodyti geltoną, raudoną kortelę, bausti prašys išengiant jį. Aš apie tai savo pranešime kalbu, sankcijos turi būti realiai taikomos, kad būtų galima uh, E, šalims aiškiai pasakyti ir parodyti, jog veikti yra būtina. Dažnai problema, kaip sakė e, kolegos, problema yra visai čia pat ir nesunkiai išsprendžiama, tačiau netrūksta supratimo dėl to, kad teršti negalima. Ta minėjo kolega Martinės. Maničiau, kad žmonės turėtų būti labiau mokomi, e, labiau informuojami, tą aš ir bandau pabrėžti savo pranešime. Norėčiau taip pat pabrėžti dar vieną dalyką. Ponas Martinisas pasakė, kad šis klausimas yra labai svarbus. Na taip, iš tikrųjų, Viskas turi būti padaryta, kad plenarnėme posėdėje šis pranešimas sulauktų reikiamo dėmesio. Tai nereiškia, kad tą pranešimą reikia priimti tokį, kaip daugiau jį nesigilinant. Ne, turės būti tikros diskusijos, galbūt pateikta pakeitimų. Ir aš manau, kad e, peticijų komitetas turėtų pasiūsti aišku signalą parodant, kad šis klausimas mums yra prestižinis klausimas. Tikiuosi, kad kolega Martinėsas mums padės, kad pavyktų. Na, regis visiems jau ir atsakiau. Mano kolega, tarp kitko, taip pat sakė, kad reikia elgtis atsakingai atsakingai, kadangi kalbam apie tokį pranešimą, kuris svarbus yra peticijų komitetui. Tačiau aš ne pat save bandau kažko įtikinti. Tiesiog aš manau, kad mes visi pritarėme tam, kad diskusijos turi būti rimtos. Tad nesuosmeninkim tam tikrų aspektų. Mes e, galime dirbti taip, kad į turgais pranešimas taptų peticijų komitetui komiteto pranešimu ir tai būtų vienas iš svarbesnių. Tiek, ponė pirmininkė, su jūsų paslaugoms ir kolegų paslaugoms, jeigu būtų dar klausimų ir pamastymų, kuriuos mielai priimsiu. Pirmininkė, ačiū. Kolegai į turgais diskusiją šiuo klausimu baigsime, periname prie kito, prie peticijos, kurių pateikė Prancūzijos atstovas ponas Arkangelį dėl rudųjų laukių apsaugos Prancūzijoje. Dalyvauja peticijos teikėjas penkias minutės jam pasisakymui. Ponas Arkangelį, ponė pirmininkė, ponios ir ponai deputatai, dėkoju, kad šiandien turiu galimybę pateikti mūsų peticiją dėl rudųjų laukių apsaugos Pirėnuose. 15 asociacijų Prancūzijos pasirašė šią peticiją ir e, tam pritarė E, sambūris Kap Urs, į kurią susibūrė tos asociacijos. E, esame įkūrę asociaciją, kuri užsima tvarę plėtrą Pirienų regione. Aš esu Arbas miestelio meras, e, Utgaron regione, aš taip pat esu Midi Pirene regiono tarybos patarėjas. Norėčiau pasakyti, kad antrajame ir ketvirtajame buveinių priedė egzistuoja uh, E, nuostatų su lokių apsauga. Kitaip tariant, ši rūšis turi būti griežtai saugoma. Sutinkamai su šia direktyva kiekviena valstybė narė turi uh, saugoti lokius ir užtikrinti jiems tinkamas buveinės sąlygas. Šios e, peticijos tikslas yra atkreipti jūsų dėmesį tai, kad Prancūzija tos direktyvos nuostatų nesilaiko. E, Prancūzijoje ši populiacija rudųjų lokių yra pasiskiršiusi į dvi e, grupės. Vienas pogrupis šios populiacijos yra vakarinėje dalyje įsikūręs, belikę ten yra tik du egzemplioriai šios rūšės šiame Pirėnų regione, ten rūšis niekada nebuvo išnykusi. Buvo imtasi per nelik menkų apsaugos priemonių, imtasi per vėlai, dėl to ta rūšis nuolatos nyko ir galiausiai atsidūrė e, ši rūšis ant išnykimo ribos. Tad yra tikrai skubu imtis priemonių, kad būtų atkurta šis, šis porušis, kad būtų atkurtas ir spausti prancūzijos vyriausybę tą daryti. Centro rytų regione 96-97 metais ir 2006 metais buvo paleistas tam tikras skaičius rudųjų e, lokių, dabar ten gyvena 16 egzempliorių tos rūšės, 3 patinai penkios suaugusios patelės, dvi beveik, du beveik suaugę gyvūnai, keturi meškučiai ir du e, egzemplioriai šios rūšies dar yra nenustatytos lyties. Ten irgi reikalinga vykdyti rūšies atkūrimo operacijas, kol kas jos yra nepakankamos, kad galėtų tvariai ši rūšis vystytis ir kad būtų galima užtikrinti genetinę įvairovę. E, Vienas e, gyvūnas, patinas iš vienos zonos per, per 15 metų perėjo į kitą. Šie du porušiai yra atskiri. E, ONCFS organizacija nuolatos atskirai nagrinėjo šios klausimus e, susijusius su atsiais dviem porušiais. Buvo sakoma, kad reikėjo vakarų pirėnuose paleisti devynis laukius ir keturis E, rytų centrinėme regione, kad rūšis galėtų išgyventi. Penki lokiai buvo paleisti 2006 metais rytų Pirėnuose, iš keturių patelių dvi e, žuvo dėl nelaimingo atsitikimo, o kitos dvi dar prie auglio neatsivedė. E, buvo pakartota studija 2009 metais, vertinant, kaip vystosi 2006 metais bandyta atkurti rūšis, 13 vakarų Pirėnuose buvo pastebėta gyvūnų ir keturi centro rytų Pirėnuose. E, padėtis tebėra sunki. 2009 metais rudasis lokys buvo minimas Prancūzijoje kaip tarp nykstančių gyvūnų rūšių. 2011 metais iš šių porušių nei vienas nėra tinkamai saugotas, apsaugotas. Priešingai rūšis nyksta toliau ir reikalingos skubios priemonės jai išsaugoti e, Penki gyvūnų paleidimai 2006 buvo įtraukti į specialų projektą apimusi laikotarpį 2006 2009 metais. Buvo imtinasi studijos atkūrimo veiksmų, prancūzijos vyriausybė nusprendė nepriimti naujų rūšės atkūrimo priemonių ir ėmėsi e, bioįvairovės e, strategijos įgyvendinimo buvo pasirinkta tik žuvusius gyvūnus dėl žmogaus veiklos pakeisti naujais gyvūnais, o tai aišku nepadeda atkurti gyvūnų populacijos. 2011 metais e, spaudžiant žemės ūkio e, lobistams pirmiausia e, buvo atsisakyta 2007 metais paleis, žuvusi gyvūną pakeisti nauju. Ir pamažu priimta strategija nebetenka savo prasmės. E, Prancūzijoje rudųjų lokių padėtis yra kritiška, ypač vakarų pirėnuose, ir Prancūzija nebeturi jokios šių gyvūnų apsaugos politikos nuo 2009 metų. Taigi Prancūzija nesilaiko direktyvos E, gyvūnų buveinių direktyvos 12 straipsnio konkrečiai, kur pasakyta, kad valstybės turimtis reikiamų priemonių tam, kad būtų galima nuotyti aiškiai gyvūnų rūšių apsaugos sistemą. E, tų gyvūnų, kurių vien ketvirtame priedė, pažiūrėjimas 22 straipsnis, kur pasakyta, kad valstybės narės turi išsiaiškinti galimybės ir pradėti gyvendinti galimybės įvesti naujus gyvūnų egzempliorius, e, kad jie galėtų gyventi tose zonose, kuriuose yra gyvenę anksčiau. Europos komisija sulaukė daugybės skundų, jas parašė mūsų asociacijos neseniai dar 2009 metais e, buvo pateiktas papildomi skundai, tačiau rezultatų nėra. E, Sandrin Belgie deputatė neseniai iškėlė klausimą komisijai ir dabar laukiama komisijos atsakymų susijusio su minėtos strategijos, strategijos, kur kalbama apie bioįvairovės įgyvendinimą, pirėnuose įgyvendinimą. E, Pirmiausia, skubu yra e, numatyti, kad būtų paleisti laisvę minėtus regionuose nauji gyvūnai, kurie pakeistų žuvusius dėl žmogaus veiklos. Mes dėkojame už jūsų dėmesį, gerbiami deputatai, mūsų peticijai. Norėčiau pridėti dar vieną dalyką dėl bio įvairovės. Čia iškyla klausimas susijęs su šių kalnų regiono ekonominė plėtra E, išnykus lokiams e, bus patirta tikra ekonominė katastrofa, nes, kad, nes dėl to tas laukių buvimas regione leidžia vystyti tam tikras veiklas, tokias kaip turizmas ar, ar žemės ūkis. Ponios ir ponai, dėkoju už jūsų dėmesį. Grazie, Leisin Arkandželį. Ačiū, ponė Arkandželį. Dabar periname prie komisijos atstovo. Iš tiesų turime e, du, du atstovus. Pirmiausia, ponas Grimon. E, ponios ir ponai, peticijos teikėjai, ponios ir ponai parlamentarai, ačiū už mūsų teiktą progą e, su jumis šiandien aptarti tą klausimą. Laukių apsaugos, rudų ilgių apsaugos klausimą Pirėnų regione. Norėčiau pasakyti, kad ši peticija nusipelno europinės europinio dėmesio. Būtina apsaugoti rūšį vietos lygmenių ir regioninių požiūrių. Tai yra e, rūšis, kuri nusipelno prioritetinių apsaugos priemonių, nes ES piliečiams tai, taip, tai yra labai aktuolus klausimas. Prieš perdodama žodį kolegai iš gamtos apsaugos skyrių, kuris su jumis kalbės apie populacijos apsaugą ir jos pasiskirstimo zonas, norėčiau labai trumpai aptarti tas priemonės, kurių buvo imtasi. Ir paminėti norėčiau tas iniciatyvas, kurių ėmėsi, ėmėsi Prancūzijos vyriausybė e, Pirėnų regione, siekiant išlaikyti lokių populaciją ir ją išsaugoti mūsų minėtame regione. Peticijos teikėjai kalba apie tai, kad Prancūzija atsisakė uh, E, viename, vienoje iš tų zonų e, paleisti vieną laukių patelę, buvo paminėtas 12 straipsnis ir jo pažeidimai. E, norėčiau pakalbėti apie naujai numatytas priemonės. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog Europos komisija šį klausimą nagrinėja ne tik spręsdama šią peticiją. Buvo sulaukta aštuonių skundų, jie pateko į aplinkos apsaugos direktoratą, komisija nagrinėja e, šį klausimą, nagrinėdama šiuos skundus, būtent tuos aštuonis skundus, kurie formaliai yra įregistruoti e, aplinkosaugos komiteto e, skundų duomenų bazėje. E, buvo rengiamos diskusijos, susirašinėjimą tarp Europos komisijos ir Prancūzijos kompetentingo administracijos struktūrų. Tai yra tas klausimas, kuris buvo įtrauktas į metinių susirinkimų darbo tvarkės, kurias, e, kur, tos, tuo posėdžiu, kurias rengiame su Prancūzijos administracijos struktūromis. Taigi šis klausimas nusipelnė ypatingo dėmesio. Kokiosgi buvo tos priemonės, kurios buvo įgyvendintos, kuriuomis į Prancūzijos vyriausybę? Prieš Keletą metų, kaip jau minėjau, peticijos teikėjai buvo bandoma, prancūzijos administracija tą bandė, užkirsti kelią e, rūdojo laukio populiacijos mažėjimui Pirienų regione. Norėčiau pasakyti, kad 95 metais pagal turimą mūsų informaciją, kurią pateikė prancūzijos administracija, lokių nebebuvo centro rytų regione. E, tiksliau, o vakaruose jau buvo nuo 5 iki 8 e, egzempliorių šios rūšės. Dabar ten jų yra du ar trys patinai. E, Prancūzija 1997 ir 2006 metais nusprendė į centrinį rytų regioną paleisti daugiau lokių. Tai buvo padaryta, aštuoni rudėjai lokiai atvežti iš Slovenijos buvo paleisti ten. Buvo pasirašyta tarp, pasirašyta tarptautinis sutarimas bendradarbiavimo E, rudųjų apsaugos klausimų tarp Prancūzijos ir Slovenijos ir aštuoni lokiai buvo paleisti vienoje iš tų mūsų aptartų zonų. Dabar ten 17-18 gyvūnų gyvena toje zonoje. Iš patelių keletos atsivedė jauniklių, kurie regis išgyveno pirmosius metus ir šiandien mes žinome, kad centrinėme regione yra 17-18 gyvūnų, o ten jų nebebuvo. Tas ta, ta probleminė, e, taip pat svarbu ir ta probleminė zona, kur beliko tik patinai. E, jeigu nebus paleista papildomai patelių, gali nutikti taip, kad rūšis e, tame regione rūš, ši rūšis gali visiškai išnykti. Taigi buvo imtasi būtent šios priemonės ir tą padarė Prancūzijos administracija. Buvo imtasi ir kitų priemonių. Peticijos teikėjai kalbėjo 12 straipsnį be kitako. ko Norėčiau pasakyti, kad Prancūzijos administracija parengė rūšies atkūrimo planą. Pirienus apimas laikotarpis 2006-2009 metai. Šitame plane be kita ko buvo kalbama apie e, laukių buveinių apsaugą. E, Atlanto Pirienų regione, apie kurį kalbama šiandien, e, Prancūzija paskyrė penkis Natura 2000 plotus, specialius plotus, kurie tokiais buvo paskirti būtent Natura, plo, natura 2000 plotais dėl to, kadangi ten gyveno lokiai. Jūri buvo numatyta speciali juridinė tvarka, kurių tikslas irgi yra saugoti lokių, rudųjų lokių buveinės. Peticijos teikėjai sako, kad šis planas nebe, nebėra taikomas šiandien. Prancūzija, kaip mums buvo pasakyta, šį planą turi pakeisti naują strategiją kuri, kurios tikslas vėl bus e, e, saugoti bio įvairovę. Mes manome, kad rugsėjo 1 2011 metų jau turėjo būti įgyvenima nauja strategija. Kol kas tos strategijos niekas nematė ir negirdėjo apie tai. Mes kreipėmės į Prancūziją, kad mums pateiktų informacijos apie tą strategiją. Buvo paminėtas 12 straipsnis, e, o peti, nu, Prancūzijos E, administracija ėmėsi iniciatyvos, kad būtų sutaikytos, e, sutaikytos dvi galimybės praktikuoti dviejų paveiklą - saugoti laukius ir praktikuoti medžioklę. Prefektūros potvarkiuose yra numatytos specialios nuostatos, kur yra pasakyta, kad jeigu jūs medžiodamas įtarėte lokių buvimą vienoje ar kitoje zonoje, turite nutraukti medžioklę, nes yra tokių zonų regione, kur medžioti dėja neleidžiama. Tačiau kitose regionuose, kur e, laukių yra, e, tos specialių potvarkių nuostatos yra netokios griežtos, tad mes klausėme prancūzijos administracijos, kodėl nuostatos yra tokios nevienodos. Prancūzija ėmėsi priemonių tam, kad galėtų sudaryti lokių buvimą regione ir žemės ūkio veiklą. E, būtent Ganeva. Šiandien yra parengtas E, specialus finansinis planas, buvo skirtos lėšos tam, kad būtų galima padėti gyvulių augintojams apsaugoti savo gyvulių bandas. Buvo lėšų, buvo numatytos subsidijos, kad būtų galima įsigyti ūkininkams šunų, kurie saugotų bandą, kad būtų galima tinkamai aptverti ganevos plotus ir panašiai. Kaip aš jau sakiau, buvo numatytos planavimo ir valdymo priemonės, kurios buvo įgyvendintos, kitos dar yra rengiamos dabar. Ir šiandien mes klausėme prancūzijos e, kolegų, kokia yra padėti šiandien. Marko Kipriani, kolegai sutarsiu žodį. Ačiū, keletą papildomų pastabų išsakyčiau. Pirmiausia, dėl apsaugojimo būklės. Tam, kad e, būtų visos e, buveinių rūšys, buveinės ir rūšys apsaugotos, e, yra pasitelkiama e, ta natūralių buveinių apsaugos direktyva. Jos kaip pagrindinis tikslas yra išsaugoti tas buveinės. Direktyvoje nėra nustatyta jokio galutinio termino tam tikslui pasiekti. Be to, ten sakoma, kad priemonės pasiekti tą palankų e, apsaugojimo statusą e, E, priklauso, yra valstybių narių rankose. Valstybės narės turi nuspręsti, kaip tas rezultatas turi būti pasiekiamas. Tai turi būti daroma atsižvelgiant į ekonominės, socialinės ir kultūrinės sąlygas bei regionų ir vietos specifiką. Direktyvos antrajame straipsnėje tai pasakyta. E, rūšių išsaugojimo būklė turi būti vertinama vadovantis trims aspektais e, - populiacijos dinamika, natūraliu paplitimu ir buveinėmis. Norėčiau trumpai pacituoti direktyvą. E, populiacijos dinamika. Duomenys apie atitinkamas rūšis rodo, kad E, ilgalaikiu pagrindu turi būti populiacija išsaugoma tam tikroje natūralioje buveinėje. Tai yra vienas iš išsaugojimo būdų. Kita dalykas - natūralus e, rūšies paplitimas negali susiaurėti ar e, negali būti jokių ženklų, kad jis susiaurės ateityje. Ir trečioji priežastis turi būti užtikrinta, kad populiacija išsaugoti turi būti užtikrinta atitinkamai didelė buveinė galvojant apie tolimesnę perspektyvą. Taigi tokios yra direktyvos pagrindinės nuostatos. Buvo pasilta daug gairių dokumentų vėliau, buvo apibriešti stambiųjų e, mėsaėdžių apsaugos dokumentai, kuriuose yra numatyti valstybių narių gyvenimo principo e, specifiniai elementai. Ir valstybės narės, galvodamos apie e, išsaugojimo statuso apibūdinimą, turi pateikti komisijai ataskaitas reguliariai. Ir e, tai, apie tai yra kalbama natūralių buveinių apsaugos 17 straipsnėje. Gruodžio mėnesį gausime valstybių narių atitinkamas ataskaitas ir pirmą kartą turėsime bendrą visų rušių ir buveinių uh, apžvalgą. Turėsime konkrečias ataskaitas. Jeigu žvelgiame į lokius ir jų apsaugą uh, Prancūzijos pirėnuose, uh, tai pamatysime, kad Prancūzijos administracija savo ataskaitoje teikia, jog jų apsauga yra nepakankamai gera. Pirmiausia, dėl populacijos dinamikos ir dėl ateities perspektyvų. Porą išvadų padaryčiau iš mūsų pusės, ką galima padary, pasakyti įvertinus padėtį. Pirmiausia, akivaizdžiai pagerėjo padėtis nuo to, kai įsigaliojo natūralių buveinių apsaugos direktyva. Mes galvojame apie padėtį 94 metais ir dabar. Populacijos dydis e, išaugo nuo 5 meškų iki 20 ir jų paplitimo mm, teritorija tapo didesnė. To buvo pasiekta per visą eilę priemonių. Pirmiausia, buvo įvesti du projektai 96 ir 2006 metais, pagal kuriuos e, lokiai buvo gražinami tas teritorijas. Bet to buvo pritaikyta daugybė kitų priemonių, būtent e, skatiname e, lokių sugyvenimą su žmonių puoselėmomis bandomis ir panašiai. Tai yra pirma išvada. Kitas dalykas, jeigu pažvelgtumėm į laikotarpį nuo direktyvos taikymo pradžios iki dabar, galėtume pasakyti, kad taikomų priemonių nepakanka, nes išsaugojimo būklė nėra dar pakankamai gera, reikia daugiau pastangų. Tai yra akivaizdu. Mes žinome ir jau anksčiau žinojome, kad nuo 2009 metų yra taikomas atgaivinimo planas, nežinome, kad kokiu naujų planų būtų kuriama ateičiai, apie tai negirdėjome. Bet tai yra viena iš problemų, kurią aptarsime su Prancūzijos administracija, kaip jau sakė mano kolega, ačiū. Muy bien. Eh, muchísimas gracias a la Comisión. Tenemos entonces eh, de momento. Ačiū kolega. Vienas parlamentaras prašė pasisakyti, nežinau, ar dar bus norinčių. Pone Veliai. Merci, monsieur le président. Euh, Dėkui, ponė pirmininkė. Pabandysiu negryžti prie to, kas buvo pasakyta, bet norėčiau pasakyti, kad komisijos siūlymas, man atrodo, šiek tiek painus. Norėčiau grįžti prie įsipareigojimų ir naudojimų savokų. E, buvo minėta buveinių direktyvos pažeidimai Tad grįžkime prie to, kas buvo pasakyta. Direktyva yra pasakyta, kad valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių tam, kad būtų įdėkta e, aiški dykstačių rūšių buveinių apsauga. Ta turi, turi gyven, tas turi būti gyvenama visame, visoje Europos Sąjungoje. Šios priemonės turi būti, imamo, būti primtos tuo tikslu, kad būtų galima rūšį išlaikyti arba netgi ją atkurti. Na, o šiandien Prancūzijos valstybė, kaip sakė komisijos atstovai, kaip sakė peticijų teikėjai, dviejus metus um, nuo 2009 metų pabaigos nebeturi jokio plano susijusio su uh, uh, rudųjų laukių populiacijos atskūrimu ir išsaugojimu Pirėnų regione. Taigi du metai sistemos apsaugos šios rūšės nebėra, uh, kaip yra numatyta gyvūnų buveinių e, apsaugos direktyvoje. Nuo 2009 metų šiuo klausimu Prancūzija nesilaiko savo ES įsipareigojimų, tuo pažeidame ES teisę. Antra, komisija mums sako, kad nuo 92-94 metų situacija neva pagerėjo. Kitaip tariant, yra sakoma, jog pirienuose gyvenančių rudųjų lokių sąlygos tapo geresnės. Mums buvo sakoma, kad valstybė turi ne bandyti apsaugoti ir atkurti rūšis. Valstybė turi būtinai pasiekti rezultatų. E, nebūtina siekti geresnės padėties, tiesiog yra būtina sudaryti tinkamas sąlygas rūšiai saugoti ir atkurti. Taigi, valstybė turi užtikrinti reikiamą apsaugą. Na, o šiandien komisija mums sako, Prancūzija nieko negali garantuoti ir jokios tinkamos apsaugos pirienuose gyvenantiems tokiams negali užtikrinti. Aišku, kad sąlygos reikiamos neužtikrintos. Vakarų e, e dalyje, kur gyvena vienas iš tų mūsų minėtų porušių, beliko tik du patinai. Ir norėčiau paklausti, kaip galima tokiamis sąlygomis vystyti populaciją tam tikrą rūšį. Manau, kad čia biologijos pamokos nerenksime, bet du patinai, kaip su jais, kaip jų dėka atkurti rūšį yra neaišku, jeigu daugiau gyvūnų nebus. Direktyvoje ir be kita ko yra pasakyta, kad valstybės turi imtis reikiamų apsaugos priemonių. Kad jeigu atsitų taip, kad netyčia koks, koks nors gyvūnas žūtų arba būtų pagautas, tai tuomet rūšiai turi neiškilti pavojus. Vėlgi, nuo 2005 metų, šiandien yra šeši metai, nuo to laiko, nuo to datos praėjo, žuvo patelė. E, jos dėka būtų buvo galima užtikrinti galbūt rušies atkūrimą. Tos patelės nėra ir jau penkerius metus Prancūzijos vyriausybė nesima jokių priemonių, jokių priemonių tam, kad tas ta rušis būtų atkurta. Bet juk tai irgi yra dalis europinių įsipareigojimų šioje srityje Prancūzijos. Šyrit problema buvo iškelta ir aš šiandien komisijos norėčiau paklausti, kokia yra susiklošiusi padėtis šiandien, ar yra kokiu nors naujienų, nes Prancūzija turi prisėmusi įsipareigojimus, o būtent paleisti mūsų aptariamame regione dar vieną patelę į laisvę ir norėčiau paklausti, ar rūpi šie klausimai, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentui. Lokių išgyvenimas. E, yra ta rušis, kur kyla daugybė pavojų, rušis gali tiesiog išnykti. Apie tą kalba peticijos teikėjai ir manyčiau, kad komisija pateikė labai neaiškus atsakymus į užduotus klausimus. Europos komisijos atsakymai Liepa 2011 metų, kuriuos pateikė komisaras Fotočnikas, yra žymiai aiškesni. Neminėsiu čia detaliai, kviečiau jūs pasižiūrėti komisaro atsakymus, už aplinkos apsaugą atsakingas komisaras juos pateikė. Ten konstatuojama, kad Prancūzija pažeidžia ES teisės nuostatas susijusią su pirienų laukių rūšies apsaugą. Manau, kad dabar nieko naujo nėra sulaukta, jokių naujų priemonių situacija tebelieka probleminė, niekas neišspręsta. Tad šiandien noriu paklausti, ką reikia daryti? Kiek dar laiko Europos komisija ketina skirti problemai spręsti? Na, konkrečių terminų gal nebuvo, tačiau kas šešis metus e, buveinių direktyva numato situacijos peržiūrą. 2010 metai, dabar 2011, praėjo 20 metų. Ar pirėnų lokių populiacija yra atkurta? Ar šiandien esame garantuoti, kad ši rūšis galės išgyventi? Jeigu reikia papildomų vertinimų, tai tuomet siūlyčiau komisijai šiuo atveju pasiremti atsargumo e, principų saugant bioįvairovę ir imtis visų reikiamų priemonių tam, kad Prancūzijos administracija būtų priversta pagaliau imtis veiksmų. Na, o kai dėl mūsų peticijų komiteto, tai aš norėčiau pasakyti, kad mes turim 2011 metų pabaigoje vėl iškelti šį klausimą ir įvertinti e, naują informaciją, kurią tikėkime pateiks mums Prancūzijos administracija, pateikdama atsakymus į Europos komisijos, tikėkime, Prancūzijai pateiksimą klausimą. Dėkoju. Merci beaucoup, madame Elie. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Si no hay más personas, entonces le vamos a dar otra vez eh, la palabra. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tai suteiksiu žodį peticijos autoriams. Iš to, ką jūs girdėjote šiandien po pietų, ar e, jums kilo kokiu komentaru, ar norit ką nors pasakyti? Le... Pardon. Ne, tiesiog turėčiau pabrėžti, jog yra būtina imtis rūšės apsaugos priemonių, suprantu Europos komisijos poziciją. Tačiau visi ekspertai, skaitant ir Prancūzijos ekspertus konstatuoja, kad šios rūšės apsauga nėra užtikrinta šiandien, reikėtų paleisti kokį, gal 17 egzempliorių tų gyvūnų, kad galėtume tikėtis, kad populiacija atsikurs. Na, o dabar kol kas situacija yra tokia, tiesiog niekas nedaroma. Reikia padaryti viską, ką galime, kad paskatintume Prancūzijos administraciją veikti, kad situacija gerėtų. Yeah. Merci beaucoup, monsieur, petitionė. Labai ačiū, gerbiamas peticijos autoriau. Norėčiau paklausti, ar jūs e, e, sutinkate su to, kas buvo pasakyta, neužbaigti, neuždaryti šio dosie ir e, paprašyti Prancūzijos administracijos suteikti daugiau informacijos ir padėties įvertinimo. Ar sutinkat? Labai ačiū. Tada periname prie kito darbo atvarkės klausimą. Devintasis punktas. Lauros Di Karlantonio iš Italijos peticija dėl rudųjų lokių medžioklės Bulgarijoje uždraudimo. Komiteto vardu kalbės ponė Balova. He's not here. Komisijos vardu, ne komitetas viršų vardu. Please, my colleague. Aš pa, vietoj mano kolegės kalbėsiu, jos nėra. Taigi, peticijos autori nori, kad Bulgarijoje būtų uždrausta medžioti ruda, ruduosius lokius. Ji sako, kad rudieji lokiai yra e, reprodukcinė rūšis. Taip, ši e, rūšis yra saugoma ir direktyvoje yra labai daug išlygų vis tik tai, kuriomis valstybės narės gali pasinaudoti, norėdamos leisti tam tikram, skai, nu, nu, leisti nušauti kelią tam tikrą skaičių rudųjų lokių. Taip atsitiko Bulgarijoje ir dabar matome, kad dėl to skundžiamasi. E, pradėjome atvirą tyrimą, prašydami Bulgarijos administracijos atsakyti visą eilę klausimų, kuri leistų įvertinti, ar direktyvoje nustatytos sąlygos išlygoms taikyti yra tenkinamos. Šiuo metu laukiame Bulgarijos administracijos atsakymą. Ačiū. E, Labai ačiū. Pone Belier norėtų pasisakyti. Il, il <laughs> Atrodo, kad ponė Belier yra lokių ekspertė. Euh, Tiesiog norėčiau prieš pasakydamą siūlymą pajokauti šiek tiek. E, valstybės bando atsikratyti lokių nesimdamos jų šaudimų programos. Štai ir tiek yra tokių valstybių. E, manyčiau, kad Bulgarijai ir Prancūzijai galima pasiūsti bendrą signalą. Čia irgi atvejs labai paprastas. Manyčiau, kad ta peticija turėtų būti atvira ar turime laukti informacijos iš Bulgarijos, kad galėtume suprasti, kokia yra padėtis. E, Prancūzija ir Bulgarija galbūt galėtų bendradarbiauti šiuo klausimu. Tai būtų tokia mintis ir galbūt būtų galima rasti kelią iš aklavietę šiuo klausimu. Ar kolegos norėtų pasisakyti? Atrodo, kad galime sutikti su ponios Belier pasiūlymu, taigi galime dabar pereiti prie dešimtojo punkto. Mano Antonijo Kao Prado uh, peticija dėl e, kurią įsteigė Lakorunijos žvėjų draugijos bendrių vardu su 16 draugijų parašais. Peticijoje kalbama apie Riedeburgo įlankos užteršimo Lekorunijo provincijoje, Ispanijoje. Peticijos autorius yra čia. Labą dieną, prašom žodžius jums. Labą dieną. Labai ačiū už tai, kad šią peticiją traukite į savo svarstumų dokumentų sąrašą. Mes žviejų draugijos bendrijos e, vardu atvykome čia iš e, Galicijos, nes e, šis klausimas mums labai rūpi visiems mūsų piliečiams jis aktualu. Yra pateikta daug skundų, teisės aktų iniciatyvų ir Ispanijoje, ir Bruselėje. Ir tai net leido Europos komisijai pradėti iškelti teismuose bylų tuo klausimu. Peticijų komitetas atliko labai naudingą vaidmenį mums ir mes už tai esame dėkingi. Mes kalbame apie mūsų vandenų, kurie yra Europos vandenys, užterštumą. Bandydami apibūdinti faktus, e, galėčiau pasakyti, kad Riedeburgo įlanka yra labai žuvinga. Ir uh, dešimtame dešimtmetyje ten buvo daugiau negu 2000 žvėjų. Šiandien tas žvėjų skaičius sumažėjo labai smarkiai. Apie 130 beliko dėl to, kad tai įlanka nepaprastai smarkiai užteršta. Taip atsitiko todėl, kad ten yra verčiamas atliekos. Ir jau maždaug 20 metų tas ta praktika tęsiasi. Tai turi įtakos ir darbo vietoms, ir e, vandens kokybei bei natūralios aplinkos apsaugai. Be abejo, tai turės įtakos ir šios e, teritorijos e, ekonominiai ateičiai. Kyla problemų ir dėl sveikatos, nes mažiau negu už šimto metrų yra e, pležai toje įlankoje. Ir ten yra net trys ligoninės jau pastatytos. Nepaisant to, kad nuolat yra skundžiamasi, kad ten yra verčiamos atliekos, padėtis daugelį metų jau blogėja, todėl reikia ieškoti sprendimų. Galisijos savivaldybė 1997 ir 2010 met, 2001 metais pažadėjo, kad įlanka bus išvalyta. Tačiau nuo 2001 iki 2006 metų e, priemus 70 milijonų eurų finansavimo planą, prisidedant ir ES, niekas nepasikeitė. E, Atlikos iš miestų ir kanalizacija iš miesto e, vis dar patenka į įlanką. turėtų būti pastatytas vandens valymo renginys, tačiau e, dėje e, data, data ta vandens e, valymo įrenginio pastatymui vis nukeliama. Mūsų teritorijoje e, gyvena maždaug 200 tūkstančių gyventojų ir vienintelis mūsų regionas visoje Ispanijoje neturi vandens valymo renginių. Tie renginiai, tiesą sakant, buvo išventinti, bet iš tiesų jie neveikia. aplink įlanką esant gyvena a, daugiau negu šimtas tūkstančių gyventojų. Gyventojų skaičius aplinkinėse teritorijose pamažu didėja, dėl to atliekų skaičius, teršalų skaičius dar daugiau didėja. Į įlanką patenka gyvulinės kilmės atliekos, trašos, a, chemikalai. Tai yra labai žalinga. Dėl to kyla daugybė problemų. Problema ta, kad mes nedarome nieko, kad išvalytume atliekas, kurios ten, yra, ten patenka ir nėra skirta tam pakankamai lėšų. Mes daugybę kartų protestavome, kreipdamėsi į aplinkosaugos ministeriją, Galicijos savivaldybę, reikalavome, kad būtų pradėti valymo projektai, kad būtų nutrauktas e, dabartinis taršos lygis, dabartinis teršimas. Ir komisija dar prieš šešias dienas išleido uh, daugiau negu 35 tūkstančių žibalo į įlanką, o prieš kelias dienas 70 tūkstančių litrų kanalizacijos vandens buvo suleista. Tai daro nepaprastai didelę žalą žuvininkystiai. Žu... Ir matome, kad nepaisant E, ypatingai didelio užterštumo lygio savivaldybė bando kratytis atsakomybės, bando pasakyti, kad skirtingi administracijos lygmenys už tai atsakingi, mėtė atsakomybę iš nuo vienos pusės prie kitos. Todėl mes dabar reikalavome, kad būtų teisingai pritaikyti įstatymą ir būtų sukurtas aiškus įlankos valymo planas. Todėl prašome Europos parlamento peticijų komiteto padaryti du dalykus. Pirmiausia, daryti šį dosiją remianti e, šią peticiją, kad įlanka būtų išvalyta. O antras dalykas, norėtume, kad Europos parlamento peticijų komiteto delegacija atvyktų į galise ir savo akimis pamatytų, kokia padėtis susidarė Riedeburgo įlankoje. Grazie. Ačiū. O dabar žodis Europos komisijai. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores miembros del Parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams ir e, peticijos autoriui. Aš kalbuos, kalbu Europos komisijos aplinkosaugos generalinio direktorato vardu. Žinoma, mes suprantame, kad Europos vandens apsaugos teisės aktai yra labai svarbus apsaugant uh, visų ES piliečių uh, natūralią aplinką ir gamtos išteklius. Kaip žinote, yra direktyva dėl e, vandens naudojimo, pagrindų direktyva ir visos valstybės narės iki 2015 metų turi, e, bu, turi įgyveninti priemonės, e, kad jų vandenys būtų geros ekologinės būklės. Pagrindinės priemonės apibrėžiančios valstybių narių veiksmus visais lygmenimis e, leis užtikrinti gerą ekologinę būklę. Ir pagrindinė priemonė, apie kurią aš kalbu, yra būtent e, integralusis tas pagrindinis planas. Tačiau dabartinių problemų ir priemonių analizė e, dar nėra atlikta, tos priemonės turi būti išanalizuotos dar atskirai. Mes e, teisiškai privaloma tvarka turėtume taikyti vandens taršos, e, e, apsaugos nuo vandens e, užteršimo priemonės. Turi būti užtikrinta techniškai, kad visos aplinkosauginės priemonės būtų pritaikytos. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas svarbiausioms zonoms, kur vykdoma gamyba, pavyzdžiui, žvejyba arba E, žuvų žvejyba arba e, jūros gerybių rinkimas. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad Europos komisija jau ėmėsi priemonių prieš Ispaniją, kuri netenkina trijų sąlygų, kurias aš išvardinau. Europos komisija Liepos mėnesį šiais metais kreipėsi į Europos teisingumo teismą E, prašydama, kad būtų, būtų imtųsi priemonių prieš Ispaniją, nes Ispanija e, pla, šio plano reikalavimų neįgyvendina. Taigi, kaip jau minėjau, Europos Teisingumo teisme Ispanijai yra iškelta byla. Šių metų balandžio 14 dieną mes e, Ispanijos reikalus e, e, nagrinėjome, matėme, kad ten nepakanka e, vandens nuotekų valymo renginių. Teisingumo teismas išsiaiškino, kad Ispanija netenkina keliamų reikalavimų, ypač toje teritorijoje, apie kurią mes čia kalbame, Lekorunijoje, Galicijoje. Tai yra turbūt blogiausia padėtis, nes daugiau negu 200 tūkstančių žmonių gyvena toje zonoje ir nėra uh, vandenvalos įrenginių. Per šios petencijos nagrinėjimo ilgą procesą, o jau čia tas procesas užsitęsė gana ilgai, iš pradžių pavyko pasiekti vandens kokybės, vandens valdymo kokybės E, tobulinimo planą, gerinimo planą. Ypač tas planas turėjo būti gyvenimas ten, kur buvo renkamos jūros gerybės. Europos komisija nusprendė, kad e, turi būti priimtos specialios priemonės ir gavę Teisingumo teismo sprendimą mes galime jūs užtikrinti, kad e, dabar ES paėmė viršų ir jos priemonės e, bus svarbiau vertinamas. Ačiū, ponas Itrugais. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti šiame komitete peticijos autorių. Lekorunija yra ta tas regionas, apie kurį dažnai kalbama Ispanijos žiniasklaidoje. Nes ten buvo vadinamasis ekologinis išpolis. Padėtis, kuri ir taip jau buvo problematiška, dar labiau blogėjo. Ir e, man labai liūdna matyti, kad e, šios įlankos reikalai negerėja. Mes labai daug kalbėjome apie vietos administraciją ir savivaldybę, e, kurioms taip pat tenka didelė atsakomybė. Aš galiu Jums pasakyti, kad Galicijos administracija mums suteikia informacijos, kad Yra imtasi veiksmų šioje zonoje, net dešimt įvairių priemonių, vandens valymas, e, tiekimo tinklų gerinimas, geresnės e, siurblinės, e, vandens nuotekų valymas ir panašiai ir panašiai. Ir akivaizdu, kad bendras e, pritaikytų priemonių sąrašas siekia net 10 priemonių. Anot Galisijos administracijos daug e, veiksmų yra daroma padėčiai pagerinti, daug kas yra daroma padėčiai pagerinti. Tačiau, kaip aš jau anksčiau sakiau, įlankos išvalymas labai didelė dalimi priklausys nuo ne tik nuo priemonių, kurios yra pritaikomas, bet ir nuo piliečių samoningumo ir atsakomybės. Taip, palyginus su ankstesniais metais, dabar padėtis jau pagerėjo, infrastruktūra gerėja ir mes toliau tą darysime tol, kol visos, visai bus nutrauktas atliekų pylimas į įlanką e, valstybė, pono Zapatero ir pono Blankos vyriausybės turėjo užtikrinti, kad visos pramoninės atliekos e, būt, visoms pramoninėms atliekoms būtų neleidžiama patekti į tą įlanką. Praėjusiais metais e, tos priemonės e, buvo įtrauktos į valstybės biudžetą, Ispanijos valstybės biudžetą. Bet problema ta, kad e, nors ir buvo numatyta tai biudžete, nieko realiai nebuvo padaryta. Buvo pareikšta, kad yra numatyta finansuoti iš biudžeto numatytas priemonės, bet iš tiesų nieko nebuvo padaryta. Ir galiausiai e, tie planai net dingo iš biudžeto. Taigi, procesas tebesitėsi ir tęsis toliau, kaip pasakė komisija. Bet jau anksčiau minėjau, kad mums reikia tikėtis, kad e, viskas gerai susiklostys pritaikius Galicijos administracijai tas priemonės ir besiimantų veiksmų, kuriais siekiama išvalyti įlanką ir teritoriją aplink ją. Ačiū, pane Melė. Um, je, je trouve que la situation qu'on nous a exposée paraît. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad situacija, kuri mums pristatyta, yra surrealistiška. Įsivaizduokime išsivyščioje valstybėje, Europos šiaurėje. Reikime, kokios yra priemonės. Su taikomos vandens apsaugos įtie. Nieko naujo, iš tikrųjų, gali kelti klausimą, kaip yra įmanoma tokia situacija um, ES teritorijoje. Komisija kalbėjo apie tai, kad Ispanijoje yra praeitų metų balandžio 14 dieną priimtas nuosprendis ir numatyta imtis reikiamų priemonių. Uh, Aš pasisakyčiau už tai, kad reikėtų toliau išlaikyti tą peticiją atvirą ir dar daugiau pareikalauti, kad būtų e, komi, e, peticijų komiteto misija surenkta, e, išvažiuojama ten į vietą, išsiaiškinti, kiek Ispanijos valdžia laikmo teismo nuosprendžio reikalavimų ir pareikalauti, kad ta situacija būtų e, išspręsta. Tai yra tai, ką peticijos autoriai išsakė, kad tai būtų išspręsta. Non ci sono altre richieste di parola? No, no. Ačiū, ar dar kažkas pageidautų žodžių? Ar peticijos autoriai kažką norėtų pasakyti? Apibendrinant. Labai ačiū. Pritariu poniai Belyje. Situacija tikrai yra um, surrealistiška. Galiu jums netgi parodyti, kaip atrodo ta situacija vietoje. Turiu vaizdų. 2009 metais 25 procentai teritorijos buvo naudota vėžiagyviams veisti, po to procentai e, labai sum pasikeitė, taigi mes galime įsivaizduoti, kaip e, keičiasi situacija, kaip būklė e, vandens mm, prastėja. Štai turiu daugiau vaizdų, kaip anksčiau atrodė telkinių pakrančių vandenis, kokia buvo būklė. Uh, mes esam jaunimas, mes norime uh, užtikrintos ateities ir mes norime, kad ES uh, imtųsi priemonių, kad mes galėtumėm ir toliau užsimti tą veiklą, kurią uh, e, vertėsi mūsų protėviai. Pirmininkė, ačiū. Kolegos Manau, kad tikrai pritars jūsų pagalbos šauksmui ir manau, kad visi pritars tam, kad turėtų ta peticija likti atvira. Taip pat gavau pono Maier pranešimą. Jis atsiprašė, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje, bet jis taip pat pabrėžė, jog jį labai domina šios peticijos klausimai ir jis nori, kad peticija liktų atvira, kad galėtumėm toliau stebėti, kaip komisija tyria šį klausimą ir kaip Ispanija imasi reikalingų veiksmų. Dabar dėl ponios Belie pasiūlymo, kad būtų galima gal surenkti kažkokią tai išvažiuojamą misiją, aišku, tai iškelsime šį klausimą koordinatorių posėdėje. Jeigu kolegos minti paremtų. Šiais, metai dėj, šiais metais dėja negalėtumėm surenkti tokios misijos tik tai 2012 metais. Dėkojame peticijos autoriams, dėkojame komisijai. Dabar kitas klausimas, tai yra pono Kapelo peticija pateikta Italijos aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų asociacijos vardu dėl to, kad e, po geležinkelio bėgiais yra asbesto. Peticijos autoriaus nėra. Iš karto suteiksiu e, žodį Angelo iš komisijos. Uh, Ačiū pirmininkė, pasisakau užimtumo socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato vardu. E, šioje peticijoje um, peticijos pateikėjas pareiškia, kad yra akmens kaldos sluoksnėje po geležinkelio bėgiais asbesto Kazalė Monferato savivaldybės teritorijoje. Jisai reikalauja, kad būtų nukenksmintos visos atitinkamos atkarpos, kad tik po to būtų galima pradėti visus kitus darbus, tai yra techninės priežos, elektrifikavimo darbus to, to, to, toje geležinkelio ruo, e, atkarpoje. Jis manau, kad atliktas tyrimas rodo, jog iš tikrųjų yra pavojus darbuotojų sveikatai, jeigu būtų atliekami bet kokie darbai tuome ruožė. Ta, tas pavojus, apie kokį peticijos autorius pare, kalba, yra iš tikrųjų trauktas į um, teisės aktus dėl uh, E, darbuotojų sveikatos ir saugos darbė, tai yra ypač 148-2009 metų e, direktyva, dėl, kuri nustato minimalius e, reikalavimus dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto poveikio ar sąlyčio su juo. Ir čia trečiame straipsnėje yra pasakyta, kad eina kalba taip pat ir apie tuos darbus, kur darbuotojai gali. Mm, būti paveikti asbesto, sąlyčio su asbestu ir kad turi būti užtikrinta visa reikalinga prevencija. Ši direktyva yra labai griežta. Joje yra nustatytos įvairios prevencinės ir apsaugos priemonės. Tai yra visų pirma draudžiama užsimti tokią veiklą, kur darbuotojai gali būti veikėjimės besto plaušeliais išgaunant asbestą arba gaminant ar perdirbant asbesto produktus išskyrus pro, e, produktų gautų po griovimo ir asbesto pašalinimo, apdorojimo ir šalinimo veiklą. Taip pat yra nustatytos ir kitos apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, yra nustatytos e, veikimo ar sąlyčio ribinės vertės, kitos specialios yra priemonės dėl e, notifikavimo, dėl darbuotojų apmokymo ir taip toliau. Reikia taip pat pridurti, kad ši direktyva taip pat ir kitos sveikatos ir saugos darbė direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę valstybėse narėse ir aišku, mm, nacionalinė valdžia privalo po to jau įgyveninti visus e, reikalavimus. Dėl informavimo, dėl asvito direktyvos reikalavimai yra perkelti, komisija yra nu, gavusi pranešimą apie tai, taigi galvoja komisija, kad e, tie Mm, klausimai, kuriuos kelia e, peticijos pateikėjas, turi būti keliami Italijos konkrečiai e, valdžios institucijai, ypač darbo um, inspekcijai, kadangi ji turi užsimti šiais klausimais. Aišku, komisija gali įsikišti, jeigu uh, gaus informacijos, jog yra pažeista ta, pažeisė ES teisės aktų reikalavimai, ypač šių direktyvų reikalavimai, tačiau um, čia yra kalbama ne apie pažeidimą, o kalbama tik tai apie tai, kad turi būti e, geležinkelio tos atkarpos nukenksmintos. O tai yra visiškai e, nacionalinės kompetencijos reikalas ir komisija negali šiuo atveju įsikišti. E, savo komentaruose raštu taip pat pateikėme ir uh, adresą, kuriuo gali kreiptis peticijos pateikėjas, tai yra regioninės darbo inspekcijos adresas. Aišku, atliekant nu, geležinkelio nukenksminimo darbus turės būti laikomasi visų ES teisės aktų reikalavimų, ypač direktyvos, kurią aš paminėjau dėl asbesto reikalavimų ir vėlgi Europ... Italijos valdžios institucijos atsakingos už to reikalavimų gyvenimą privalės tuo pasirūpinti. Ir aišku, jeigu bus tuo met kažkokiu tai um, ES teisės aktų pažeidimu uh, nukenksminimo darbus atliekant, tai tuomet komisija žinoma stebės situaciją ir jeigu bus ES teisės teisės aktų pažeidimo imsis priemonių komisija. Kol kas taip nėra. Tai gal tada tiek nuo komisijos. Grazie, eh, ci sono interventi da parte dei colleghi. Ačiū. Ar kažkas norėtų dar ką nors pridurti, panas Jar? hätte drei, drei Vorschläge dazu zu machen, weil äh, die Kommission ja selber schreibt, in Antwort schreiben. Norėčiau pateikti tris pasiūlymus. Komisija savo atsakymę rašo, kad galbūt gali būti pažeisti es nusakyti tam tikri minimalus um, standartai, ypač dėl saugos. Uh, ir sveikatos darbė, taigi svarbu būtų e, gauti tolesnį informaciją ir svarbu būtų palikti e, šią peticiją atvirą. Aš taip pat siūlyčiau, kad peticija būtų perduota nacionalinėms peticijų e, institucijoms, nes eina kalba apie nacionalinius teisės aktus ir mes nežinome, kokia yra reali situacija, kiek yra nusakyti reikalavimai taikomi. Ar yra peticijų komitetas Italijos parlamente? Galbūt mes galėtumėm šią peticiją perduoti jiems ir paprašyti jų nuomonės. Pirmininkė. Mm, nemanau, kad yra Italijos parlamente peticijų komitetas. Yra tik tai ombudsmenas, kuris kaip ir turi, turėtų atlikti lygiai verti darbą tam, ką daro Europos ombudsmenas, bet galbūt ne visiškai. Vis tik tai mes Europos parlamento nariai galbūt galime lankščiau pažvelgti į šį klausimą. Peticijos pateikėjas juk neprašo mūsų vykti tenai ir imtis darbų, nukenksinant tą geležinkelio ruožą. Jis tik tai prašo, kad būtų užtikrinta reikalinga priežiūra, kai bus atliekami tie darbai, kadangi pavojingų medžiagų ten yra, kad mes pasirūpintumėm, kad nebūtų atliekami bet kokie kiti darbai, kol nėra atliktas pats geležinkelio bėgių nukenksminimas manau, kad mūsų kaip tarpininko tarp piliečių ir valios institucijų vaidmuo čia būtų pasiū, pasiūsti komunikatą, pranešimą tiems parlamento nariams, kurie yra atsakingi už šias problemas, kurie galėtų pasirūpinti e, šiais klausimais. Mes galėtumėm imtis čia aktyvaus vaidmens. Priešingai nei komisija, mes juk turime tiesiogiai pareigą piliečiams pasirūpinti, kad būtų padaryta tai, ko piliečiai reikalauja ir, ir patikrinti, ar tikrai tai yra padaryta. Aš manau, kad būtų galima būtent tai padaryti, o kol kas šiuo momentu man netrodo, kad būtų tinkama dar siūsti raštus ir kitoms atsakingoms institucijoms. Taigi, jeigu pritarėte, ačiū. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra. Uh, tolesni veiksmai susiję su pranešimu dėl Baltijos jūrą planuojama tiesti dujotekio Nord Stream. Geringer. Pranešėjas. Morkūnantė prašė žodžio, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Um, gaila tikrai, kad nėra pranešėjos, aš negalėčiau kalbėti už patį pranešimą ir jo uh, E, turinį, tačiau e, kaip turėjusi reikalų su peticija dėl Nord Stream dujotekio, norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į keletą dalykų, paklausti jų nuomonės, kaip, kaip jie mato tolimesnį e, monitoringą arba vertinimą Nord Stream dujotekio. Tai žinome, kad pastarosiomis dienomis buvo atidarytas uh, E, dujų srautas šituo vamzdžiu su, su didžiulio pompastika ir dideliu džiaugsmu, tačiau Nord Stream projektas nuo pat pradžių kėlė e, daug įvairių klausimų, ne vien tik tai susijusių su aplinkosauga, bet taip pat ir su energetinės nepriklausomybės e, tema ir apskritai ar tai yra verslo ar, ar politinis projektas. Na ir mes žinome, kad Nord Streamas vertindamas savo projektą pateikė rezultatus ir, ir paskelbė tokią na, savo tiesą, kad Nord Stream dujotekis e, Baltijos jūros aplinkai padarė mažesnį e, neįtikėtasi poveikį. Tačiau e, visgi. Mm, kiekviena valstybė atskirai mato tik dalį bendro poveikio Baltijos jūrai aplinkai vaizdo. Be to, dėl cheminės taršos padidėjęs žuvų genotoksiškumas nėra įtrauktas į analizuojamų parametrų sąrašą. Ir ko gero Reiktų paminėti, kad Europos komisijos finansuojami e, bonus 169 e, tyrimai, tyrimų programa ir būtent šitų tyrimų e, pagalba sukaupta informacija rodo, kad e, per 2009-2010 metų žuvų genotoksiškumas gerokai padidėjo, o Suomijos įlankoje ir Baltijos jūros pietuose nustatyta ypač didelė žala. Kai kuriuose Baltijos jūros dalise genotoksiškumo lygis yra 200 procentų didesnis nei nustatyta riba o genetinė žala pastebima beveik visiems patikrintiems individams. Jeigu konkrečiau, tai pasak mokslininkų tyriančių Baltijos jūros situaciją genotoksiškumo aspektu, aspektu rezultatai aiškiai rodo, kad pagal Nord Streamo trasą 2090 metais yra susiformavę ypač didelė e, rizikos zona. Ir 2011, tyrimų, 2011 metų tyrimų rezultatais tas genotoksiškumo laipsnis tik tais kyla. Taigi Helkomas šiuo atveju, vadovaudamasis senais duomenimis 6-7 metų, teigia, kad e, Baltijos jūroje tam tikri dalykai galbūt e, gerėja, tačiau visgi yra e, visuotinai pripažinta, kad Baltijos jūros ekologinė būklė yra labai sudėtinga. Klausimas, ar nėra keista, kad tie duomenys, kurie kelia klausimus, aš kalbu apie genotoksiškumą, nėra įtraukti į bendrą vertinimą. Ir Ar nemano e, komisija, kad e, reikėtų atsakymus, būtent atsakymus šitos klausimus? Taip pat žinome, kad yra planų tiesti trečią e, vamzdį Nord Streamo ir jeigu taip nutiktų, jeigu būtų visgi padaryti susitarimai tam tikri, ar, ar, ar nereiktų prieš tai tikrai išsiaiškinti iki galo, kokia yra gautinė Nord Streamo um, um, dujotiekio, um, koks yra Nord Streamo dujotiekio poveikis Baltijos jūrai. Ir aš manau, kad e, genetinių pažeidimų monitoringas yra būtinas ir būtina viešai skelbti duomenis apie teršalų koncentracijas, tai yra naujausius e, duomenis. Ir e, galbūt netgi vertinant ir, ir, ir susipažįstant su tais a, rezultatais, netmesti ir Nord Stream įtakos. Tai yra, kad E, jeigu pats Nord Streamas nepateikia informacijos apie būtent tokius pakitimus, ką aš jau kalbėjau apie genotoksiškumo pakitimus, galbūt Europos komisija su kitomis atitinkamis institucijomis galėtų pareikalauti tų duomenų arba tiesiog savo ruoštų įvertinti galimą ryšį su e, dujotiekio vystimu. Ringrazio la collega e ricordo tra l'altro eh, che l'onorevole è firmataria di questa petizione, oggi membro del Parlamento a suo tempo. Noriu pažymėti, kad mm, parlamento narė buvo viena iš autorių pasirašiusi peticiją. Norėčiau komisijai suteikti žodį, ar norėtumėt sureaguoti? Ne? turėkite omenyje, kad mums liko tik 10 minučių, dar turime vieną darbo tvarkės punktą. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė negalėsiu plačiai atsakyti, nes jau gruodį 10 puslapių komisija, 10 puslapių komisija išsamei išdėstė visus aplinkos, energetikos, transporto ir jūrinius klausimus, kaip jie yra sprendžiami šio projekto kontekste. Tai yra labai kompleksiškas, sudėtingas projektas, taigi normalu, kad kyla labai daug klausimų. Kalbant apie energetikos, transporto klausimus, aš norėčiau tik tai paminėti tai, ką komisija jau pasakė savo komunikate. O tuo galima būtų pasiremti. O dabar aš kalbėsiu apie aplinkosauginis klausimus ir noriu pabrėžti, kad šios rezoliucijos pagrindinis momentas buvo tai, kad komisija turėtų atlikti aplinkos e, poveikio įvertinimo studiją. Komisija yra įvairiais atvejais, įvairiose formose dekartą pareiškusi, kad čia yra ne komisijos atsakomybė, ne jos kompetencija. Pagal poveikio aplinkai e, direktyvą tai valstybės narės turi tai padaryti ir taip ir buvo padaryta šiuo atveju. Noriu tik tai patvirtinti visų pirma, kad uh, pirmas dujotekis yra jau pastatytas, antras e, bus statomas, o spalį pradės tekėti dujos. E, svarbiausias dalykas yra tai, kad jau yra nustatytas monitoringas, kuris veikia tas reikalavimas buvo nustatytas Nord Streamui visų valstybių narių ir e, Rusijos, pasiremiant konsultacijomis tarp e, įvairių suinteresuotų šalių, ministerijų ir taip toliau, ne vien tik tai keturiose valstybėse narėse, bet, e, bet taip pat ir tose, kurias netiesiogiai paliečia šis projektas. Taigi, būtent atsižvelgiant į tą kompleksiškumą, siekiant skaidrumo to projekto ir pažangios praktikos, uh, būtent toks yra šis projektas ir komisija e, e, dėl Nord Stream, bet taip pat ir dėl panašių Nabuko pavyzdžio, e, pavyzdžiui, projektų rengia gairias, kaip tie projektai turi būti rengiami. Ir tas faktas, kad Nord Stream buvo dėl Nord Stream buvo paremta holistiškas įvertinimas e, poveikio aplinkai, tai komisija pasiremdama tuo nori prit, ketina pritaikyti tos apžiūrų reikalavimus ir kitiems projektams. Dabar dėl konkretaus klausimo, dėl monitoringo. Noriu pasakyti, kad monitoringą atlieka 20 skirtingų um, kompanijų, kurios užsijima studijomis, tai ne vien tik tai privačios įmonės, bet taip pat ir nacionaliniai institutai, pavyzdžiui, Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas. Ir visi tie duomenys, kurie surinkami per monitoringą, yra surinkami į duomenų bazę ir yra pateikiami įvairioms valstybių narių valdžios institucijoms, kurios yra atsakingos už monitoringą. Pavyzdžiui, Vokietijoje pagrindinė valdžios institucija yra federalinė e, e, jūrų ir hidrografijos agentūra Danijoje, tai yra energetikos agentūra Švedijoje, tai yra pagrindinė agentūra Švedijos pakrantės apsaugos agentūra. Suomijoje tai yra atitinkama agentūra, užsima, valdžios institucija užsimanti pakrantės klausimais. Taigi visos tos institucijos, kurios renka monitoringo duomenys, jos turi ir jeigu yra kažkokių tai reikšmingų duomenų, tai aišku, galima imtis priemonių projektą ko, koreguoti, uh, imtis reikiamų priemonių. Dabar uh, vertinant iš Švedijos pateikiamas ataskaitas, panašu, kad projektas Suomijos kas, pateikiamos informacijos panašu, kad projektas neturi jokios reikšmingos, um, nėra jokio reikšmingo poveikio aplinkai, priešingai poveikis yra mažesnis, nei buvo tikėtasi. Dėl genetiksiškumo uh, buvo pateiktas klausimas raštu, uh, kurį pasirašė uh, bent keli gerbimi Europos parlamento nariai, tai yra 6027 2011 metų klausimas. 16.27. Nežinau, ar jau yra išversta pateikta visa informacija, bet reikia pabrėžti, kad visos valdžios institucijos visose val, e, valstybėse narėse, kurios yra projekto šalis, kurios užsima monitoringu, negalvoja, kad genotoksiškumo monitoringas turi būti atliekamas. Tai e, komisija tikrai gali pasakyti, kad nebuvo keltas genotoksiškumo klausimas per visus trejus metus. Tai galbūt yra naujas elementas, galbūt mm, jį gali būtų, galima būtų svarstyti Baltijos jūros strategijos kontekste. Tačiau laikantis, pavyzdžiui, bendrai jūros aplinkos direktyvos reikalavimų valstybės narės daro tai, kas yra reikalinga ir nors trim taip pat, tai bet kokiu atveju komisija dėl Baltijos jūros ir genotiksiškumo ir programą ir kuomet turėsime duomenų, mes mielai pasidalysime jais e, su gerbiama parlamento narė ir su visais, ką tai domins. Pabaigai, komisija iki šiol e, pagal turimą informaciją neturi priežasčių galvoti, kad buvo e, aplinkosauginiai teisės aktai pažeisti. Priešingai, komisija valstybės narės tikrai sukaupė labai daug patirties iš Nord Stream projekto ir mes pasidalysime šią patirtimį parengdami gairių dokumentą. Uh, Dėl energetikos ir transporto norėčiau dar kartą priminti tą komisijos komunikatą, kurį jūs, jūs esate jau gavę. Dėkoju už atsakymą. Na, suprantama, prie šio klausimo dar grįšime netolimoje ateityje. Ir tikėkime, kad tuomet galės dalyvauti mūsų posėdėje taip pat ir pranešėjas ir pasižiūrėsime, koks buvo rezultatas. Ačiū kolegijai, kuri pateikė šią peticiją ir dabar perinama prie paskutinio darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra peticija, kuri pateikė ponas Ashbrook e, asociacijos Solidarity Independence Democracy vardu. 469 parašai buvo padėti po šią peticiją. Ir tai yra peticija susijusiai su bedrijos institucijose pagal sutartis dirbančiais darbuotojais. Prašom, kolega. Madam Chairman, honored member. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, e, pone Valesa, tikiuosi, kad jūs čia su mumis. Nu, tiksliau norėtume, kad ponas Valesa būtų čia, tikimės, kad ne viskas gerai. E, mes čia kalbame apie darbuotojus dirbančius es institucijose pagal sutartis. Žmogus išlaiko egzaminą, pradeda dirbti institucijose, turi darbo sutartį ir e, žmonės tuomet gali dalyvauti konkur, vidaus konkursos institucijose. Paimkime laikinuosius darbuotojus. Tuomet darbuotojai ap, pr, dalyvauja konkursė darbo vietos ir dirba pagal laikiną darbo sutartį. Ponas toks darbuotojas turi teisę dalyvauti vidaus konkursuose, kuriuos rengia Europos komisija. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad vykstant vidaus konkursams, net komisija su tuo sutinka, sėkmė sulaukia 25 procentai tokių dalyvaujančių konkursus ir žmonės tuomet gauta darbą likusiam gyvenimui. Kai vyksta išorės konkursai, tokie, kokiame teko dalyvauti man, e, sėkmė siekia gal tik vieną procentą. Norėčiau pasakyti štai ką. Pagal sutartis dirbantis darbuotojai turėtų turėti tokias pat teisės kaip laikinai dirbantieji. Priešinko atveju susidursime su diskriminacijos atvejais. Norėčiau trumpai priimti tokį linksmą atvejį. Von Gutenberg atvejį Vokietijoje. Ten mes radome, kad e, tas asmuo pateikė disertaciją, kuri buvo plagiatas. Ta, ta disertacija buvo parengta kažkokiais popieriukais, bet ir tiek. Manome, kad yra pažeidžiama pagrindinių teisių hartija, nes pagal sutartys dirbantys žmonės nesulaukia jokių išimčių, jokių palankių sausalygų. Tai taip pat pažeidžia direktyvą 192, e, kurios tikslas yra apsaugoti nuo diskriminacijos pagal, pagal sutartys dirbančius žmonės. Norėtume pasakyti, jog mes prašome labai nedidelių, bet labai apčiuopiamų dalykų. Kuo daugiau žmonių galės turėti prieigą prie vidaus konkurso, tuo bus galima pasiekti geresnių rezultatų. Sėkmingiau žmonės laikys tuos konkursus. Ir tuomet e, sumažės kaštai tokiems konkursams rengti. Kitaip tariant, personalo kvalifikacija gerės, o vienas procentas sėkmės yra praktiškai nieko. Mes kalbame apie žmonės, kurie jau yra pateikę dokumentus, kalbame apie žmonės, kurie jau yra laikę egzaminus ir kurie jau dirbo Europos komisijoje galbūt net ne vienerius metus. Taigi mes siūlome labai praktinius dalykus. Mes siūlome štai ką, jeigu kažkas galėtų pateikti komentarų, galėčiau atsakyti prancūziškai, vokiškai ar angliškai į jūsų klausimus ar sureaguoti jūsų komentarus. Prašom, padėkite mums tinkamai apginti e, bendrijos institucijos pagal sutartys dirbančių piliečių interesus. Ačiū. Dėkoju. Žodį suteiksime Europos komisijos atstovui. Grazie, signora prezidente, omorui parlamentarė, e signor. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau prisistatyti, esu e, žmogiškųjų išteklių įdarbinimo departamento vietas iš vadovų, ponė Šinbertė yra e, konkursus, konkursų sektoriaus koordinatorė. Norėčiau Jums pateikti šiek tiek argumentų, kad galėčiau atsakyti tai, kas pasakyta pono Ašbruk ir kitų peticiją pasirašiusiųjų peticijoje. Komisija peticijų komitetui 2009-aisiais atsiuntė rašytinį atsakymą ir ten yra apžvelgti visi trys aspektai, kuriais yra paremta ši peticija. Pirmasis aspektas būtų susijęs su kolegų atvykusių iš 15 valstybių narių, galim, tai užkėta kelią kolegoms iš 15 valstybių narių e, dalyvauti konkursuose o tai yra numatyta tarybos reglamente dėl darbuotojų įdarbinimo. Yra numatytos išimtis taikomos kai kurioms šalims. Tai yra susiję su politika, kurios tikslas yra statuto 27 straipsnio įgyvendinimas, atsižvelgiant į kuo platesnį geografinį atstovavimą ES e, piliečių ES institucijose. Antras dalykas, kur, kurį minėjo ponas Ašbruk, yra štai koks. Vidaus konkursai turėtų būti atver, yra atverti dirbti pagal laikytas darbo sutartį dirbantiems darbuotojams, bet ne pagal sutartis apskritai dirbančių darbuotojų. O e, reikia pasakyti, kad čia e, už darbuotojų paskirimą atsakinga struktūra neturi jokios kompetencijos. Reikėtų pasižiūrėti, kokie buvo teisės aktų kuriejų tikslai šią linkme. Tie e, postai yra skirti e, paplėtros prie ES prisikusių valstybių darbuotojams. Ir nuostatus yra taikomos ir pagal sutartis dirbantiems darbuotojams, ir pagal lai, terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams. Taigi, šie konkursai būna paskelbiami ir tuomet, jeigu yra tokių žmonių, kurie jau dirba komisijos, jie tam tikrose postuose yra sudaromos sąlygas darbuotojams pereiti dirbti į nuolatinį postą ir turėti neterminuotą darbo sutartį. Trečia. Ir tai, ko gero, bus vienas iš svarbiausių elementų e, susijusių su tuo, kad tie konkursai yra šiek tiek paprastesni. 2009 metais buvo pradėtas skelbti konkursus skirtus naujai prisijungusiams valstybėms. Euro 2 taip pat konkursai buvo skelbti Rumunijos ir Bulgarijos, naujai dviejų prisijungusių papildomų valstybių narių pareigūnams. Buvo ieškoma galimybių rasti tinkamus atsakymus į iškylančius klausimus. Tikslas buvo supaprastinimas teisės aktų galiojančių šioje srityje. Buvo nuspręsta skelbti konkursus E, pasitelkiant EPSO, nes tai turėtų padėti užtikrinti tą pačią kokybę, tiek kalbant apie vidaus konkursus, tiek apie išorinius konkursus. Visą tai buvo daroma su paprasinimo labui. Ponas Ašbruk pateikė skaičius susijusius su sėkmės atvejais. Jie šiek tiek viršyje realius skaičius, tačiau na, nėra nuo realybės pernelyg nutolę. Ir daugiau negu 20 procentų siekia sėkmė vidaus konkursuose ir šiek tiek daugiau negu 2 procentus išorės konkursuose. Ir mes nekalbame apie tai, kad neterminuotas darbo sutartys turi įgyti iš karto vienu įpū visi institucijose pagal sutartys dirbantis darbuotojai. Visi, ne visi kandidatai buvo parinkti atrinkti tų konkursų būdu, ne visiems pavyko konkursus, iš, konkursų egzaminus išlaikyti ir mes numatome tam tikrus postus. 12 e, procentų darbuotojų yra priimami iš vadinamųjų plėtros šalių ir yra skirti darbuotojams iš tų plėtros šalių, naujai prisijungus prie ES. Euro 10 ir euro 2 konkursai buvo skelbiami, rengiami ir 12 procentų iš viso darbuotojų buvo priimta į darbą būtent pagal šiuos konkursus. Tai nėra 12 procentų, nėra didžiuliai skaičiai, nes kitur buvo skelbiami bendri konkursai, rengiant konkursus, e, EPSO konkursus jau nuo praeitų metų. Tai leidžia pagal sutartį dirbantiems žmonėms e, dalyvauti tuose konkursuose ir tikėtis sėkmės. Taigi, ponė pirmininkė, tiek būtų mano komentaro su jūsų paslaugoms, jei būtų klausimų. Dėkoju. Ačiū kolegoms ir ačiū peticijos teikėjams. Ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Nedaugiau laiko liko, todėl aš norėčiau pasiūlyti šį klausimą susijusi su uh, skirtingų rūšių darbuotojų diskriminavimu, uh, e, įvertinti kaip teisinį klausimą iš principo. Ir e, žinome, kad Europos komisija vadovaujasi personalo reglamentu, peticija sako, peticijoje klausim, ar tas uh, reglamentas iš tiesų leidžia įgyvendinti numatytus teisės aktus. Todėl mes siūlome šį dosiją palikti atvirą ir perduoti šį klausimą Teisės reikalų komitetui, kad mes gautume daugiau informacijos. Tada e, mūsų Teisės reikalų komitetas galėtų pateikti savo nuomonę. O mes galėtume e, turėti tam tikro parlamento komiteto nuomonę ir gairės. Toks būtų mano pasiūlymas. Ačiū. Atrodo, kad daugiau niekas nenori komentuoti, todėl aš pritariu pono Jaro nuomoniai, palikim e, šį dosiją atvirą ir paprašykime Teisės reikalų komiteto nuomonės. Labai ačiū visiems, pasiekėme darbo tvarkės galą, dėkoju pirmininkė vertėjams už tai, kad padirbo ilgiau negu e, reikia. Gero vakaro, sutiksim kitam posėdį.